So, good morning everybody. Sorry that we... Labas rytas visiems. Šiek tiek vėluojame, atsiprašau dėl to. Kalbėjome apie MIFID šį rytą ir kalbėsime praeitą savaitę gavau tam tikros informacijos ir dėrybininkų komanda turi informuoti apie tai, kad jie nenusteptų, kai pradėsime kalbėti apie tai. Man labai malonu e, Steven Major, esma pirmininką pasveikinti atvykusi, taip pat Martin Melan, finansų rinkų direktorių. Sveikinu atvykusi pas mus. Kaip visuomet, kai nagrinėsime teisės aktus, kalbėsime apie e, MIFID, MIFIR, e, apie bendrus teisės aktus, tai tiksliau teisės aktus patvirtinus pagal bendro sprendimo procedūrą, apie techninius standartus ir šiaip yra 1500 puslapių. E, Norėtume padėkoti esmai už tai. Namų darbas mūsų buvo labai rimtas, bet mes viską padarėme, kaip reikėjo. Ir dar laukia informacijos apie e, deleguotosius ir įgyvendinimo aktus. E, tikimės tam tikros informacijos. Tai kaip visada, pagal šį klausimą nuo esmos pradėsime. Dešimt dvylika minučių. Kiekvienas po penkias, tai gerai, kartu iš viso bus e, dešimt arba šešios esmai keturios komisijos. Stevenai. Ačiū, Markusai. Aš galvojau septynės minutės kalbėti, jeigu tinka. Tai bus tarsi vidurkis tarp dešimties ir penkių minučių. Taigi, septynės minutės. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu jūsų komitetui pateikti naujausios informacijos apie esmos e, reguliavimo darbą. Ir norėčiau nu, pristatyti naujausią informaciją. Kaip žinote, rugsėjo pabaigoje buvo paskelbti dėl MIFID 2 techniniai standartai. Ir uh, Dviejus metus mes rengėme tuos standartus, 900 puslapių yra taisyklių, šiek tiek mažiau, negu kad sakė pirmininkas. Ir dėl to turinio gali atsirasti papildomų klausimų ir mes e, e, turėsime paaiškinti tai, kas e, įmanoma, ką galima daryti. Ir noriu pasakyti, kad mano darbuotojai, jeigu parlamento nariai norės, yra pasirengę atsakyti jiems į klausimus. Dabar trys klausimai dėl MIFID 2, kurie sulaukia daugiausiai dėmesio. Aš paaiškinsiu, ką mes darėme su jais mūsų standartuose. Dėl skaidrumo ir turto. Jūs tikriausiai žinote, kad mes e, tik tvirtiname kiekvienas atskiras priemonės, e, vertindami obligacijų likvidumą. Apie tai buvo kalbėta praeitą kartą e, per panašias diskusijas. Mes E, vertiname obligacijas ir žiūrime į prekybinę veiklą ir tokiu būdu nustatome, ar jos yra likvidžios ar ne. Taip pat pagrindiniai paramentai paminėti, kurie leidžia vertinti likvidumą po emisijos ir taip pat nustatyta e, riba mažiau negu 1000 eurų. Mes aiškiai e, kalbame apie tam tikrus konkrečius dalykus susijusius su obligacijomis ir noriu pasakyti, kad mūsų nuomonė atsiranda pusiausvė tarp skirtingų interesų ir tikslų, užtikrinant skaidrumą ES obligacijų rinkoje ir tai yra esmė e, teisingo funkcionavimo. Noriu pasakyti, kad neturtinio skaidrumo režimas susijęs su įvairiomis e, grupėmis priemonių, įskaitant išvesnės finansinės priemonės ir mes e, savo standartuose kalbame labai išsamei apie tuos elementus. Toliau pozicijų ribos. Mes kalbame apie įvairias ribas nuo 5 iki 35 procentų atsižvelgiant į jūsų komiteto nuomonę, pagal kurią ankstesnė riba 10 procentų negali būti pakankama, e, vertinant labai e, likvidžius sandorius. E, ir mes e, nežinome, ar pakankamai griežtai, ar penelik daug griežtai žiūrime į tai naujomis, įvesdami naujas ribas, bet aš noriu pasakyti, kad esma e, siekia numatyti e, plačias priemonės, kad būtų galima atsižvelgti į vairias situacijas, kadangi sutarčių yra nepaprastai daug ir jos yra įvairios Ir e, mes norime palyginti savo sistemą į, e, su JAV sistema. Taip pat noriu pasakyti, kad mes bendravome su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, e, nustatydami ribas ir leidžiame taip pat nacionalinėms institucijoms nustatyti mažesnės ribas, norint išlaikyti minimalų likvidumo lygį. Taip pat aš norėčiau paminėti gretutinės veiklos testus, tai yra labai plačiai diskutuojamas klausimas. Aš noriu pasakyti, kad uh, mes e, rengėme šių bandymų ar testų metodologiją e, labai atsargiai atsižvelgdami į skirtingas kategorijas turto. E, bandymai pagristi kapitalų skaičiamis ir mes žiūrėjome įvairius elementus. Pavyzdžiui, vertinome žaliavų išvesnės priemonės ir mes manome, kad tie skaičiavimo metodai atitinka pirmos kategorijos testavimą. Tačiau reikia pasakyti, kad e, visai neseniai kai kuriems e, suinteresuotiems asmenims buvo sudėtinga e, įvertinti, ar jie galės pakankamai gerai atlikti tuos bandymus ir visur ES vienodai bus jie atliekami. Mes taip pat e, dirbsime kartu su teisėkuros institucijomis, kad būtų sumažintas išimčių skaičius ir kad investicinės bendrovės ir dideli nefinansiniai veikėjai galėtų veikti pagal vienodas sąlygas, kurios taikomas finansiniams veikėjams. E, mes taip pat manome, kad kai kurie reikalavimai gali būti pernelik sudėtingi smulkiems ir nefinansiniams veikėjams. Dėl to atsižvelgėme jų poziciją. MIFID 2 e, įgyvendinimo data, aš apie tai taip pat norėčiau pakalbėti, nieko nenustebinsiu tikriausiai tarp jūsų pasakydamas, kad e, tiek reguliavimo institucijos, tiek suinteresuoti subjektai e, siekia, kaip galima geriau pasirengti gyvenimui ir kad informacinių technologijų sistemos yra labai svarbus elementas. Bet kalendorius ne visur yra E, ne dėl visų e, sričių gerai parengtas, kadangi informacinių technologijų sistemos yra labai sudėtingos ir kai kurios iš sudėtingiausių sistemų e, bus kuriamos bent jau metus. Mes apie tai kalbėjome su Europos komisija ir e, žinome, kad kai kurios informacinių technologijų sistemos nebus parengtos 17 metų sausio 1 dienai. O tai yra susijęs su kai kuriais MIFID 2 elementais ir jų įgyvendinimu. Ir E, mes taip pat e, siekėme, kaip galima greičiau, įgyvendinti tas MIFID nuostatas, kurios susijusios su skaidrumu ir atskaitomi ir ataskaitomis apie poziciją mes e, turėsime surinkti ataskaitas iš investicinių bendrovių, kitų veikėjų ir jos turės bendrasias pozicijas grupės lygmenių nustatyti. Investicinės bendrovės, prekybos vietos ir prižiūrėtojai turi uh, E, parengti atskaitomybės sistemas beveik nuo nulio. Ir e, mes esmoje rengėme e, informacijos sistemą, informacijos technologijų sistemą, kuri leis mums surinkti tokią informaciją ir tokiu būdu sieksime užtikrinti ir skaidrumą susijusi su tam tikromis priemonės. Šie e, veiksmai yra labai sudėtingi ir kai kas jau pradėta įgyvendinti kurti pagal MIFID 1, bet prireiks trejų metų viskam įdėkti. E, mes turime užtikrinti koordinavimą tarp RTS patvirtinimo nacionalinio perkelimo deleguotojų aktų ir informacijos sistemos kūrimo. Ačiū. Much, uh, Stephen, and... Dėkuoju Stevenui, dabar žodį suteikiu Misiu Melin. Dėkui, pirmininkė. Stevenas labai išsamei pristatė temą, todėl man jau belieka trumpai pakalbėti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pranešėjas, ponas Feber, ponas Dots, ponė Vanovė Noizen, ponas Gygordas ir Demasiv e, labai prisidėjo prie viso MIFID proceso. Jie viso darbo metu formavo mūsų diskusijas šiais esminiais klausimais. Taip pat noriu padėkoti ir esmai už šių techninių standartų parengimą, tai yra didelis žingsnis į priekį, nes laiko buvo nedaug, todėl labai sveikiname už parengtą paketą, nes tai padės parengti vienus standartus investicijų rinkai Europoje. Stevenas pabrėžia esminius dalykus, kuriems mes turėsime skirti ypatingą dėmesį per artimiausias savaitės. Čia kalbama apie skaidrumo aspektą, apie skaidrumo reikalavimų taikymą kitoms turto klasėms, ne tik akcijoms ir tai yra vienas iš iššūkių, kadangi esmai tenka parengti naują metodologiją E, reikalinga nustatyti e, kainas e, antrinėje finansinėje rinkoje. Taigi mes labai atidžiai stebėsime esmos darbą. Kitas aspektas tai yra nefinansinės bendrovės, kurios prekiauja žaliavomis, yra čia. Esmai vėlgi tenka nemaža užduotis, reikia apimti ir antrinius išvestinius finansinius instrumentus, taip pat rizikos kapitalo fondų veiklą ir leidimų veiklai suteikimas. Taigi mes išvelgėme, kad esmarado tam tikrą balansą ir galiausiai pozicijų ribos. Mes žinome, kad buvo sudėtinga nustatyti tas ribas, Juolab, kad e, į šią sritį patenka įvairios kontrakto e, modeliai. Todėl e, šis rytis irgi buvo labai sunki. Komisija kitais klausimais dar neturi savo pozicijos. Mes vertiname esmos atliktą darbą tiek techninę, tiek teisinę prasme. Paraleliai rengiame deleguotusius aktus, kuriuos tikimės per artimiausią laiką patvirtinti. Mūsų tikslas - parengti taisyklės, deleguotusius e, aktus ir teisinius ir techninius standartus, kurie būtų patvirtinti 16 metų pradžioje, kad tais pačiais metais jie ir įsigaliotų bei būtų paskelbti oficialiame leidinyje. Ir mes tenksime nenukrypti nuo šio tikslo. Tuo pat metu mes suvokime, kad Mifidas keičiasi, prisitaiko prie rinkos pokyčių ir tam tikslui reikia naujų duomenų iš visos ES, reikia juos surinkti ir šio požiūriu esma nacionalinės institucijos, o taip pat ir um, rinka reikalauja šiam darbui papildomo laiko. Stevenas puikiai žino, kad e, MEFIT programos įgyvendinimui dėlsimo negali būti, mums privalu įgyvendinti šį teisės aspektą ir teisės aktą ir mes suvokėme, kad darbas nėra lengvas. Mūsų pradinis požiūris yra toks, kad teks šiek tiek procesą pristabdyti, norint, kad įgyvendinimas būtų veiksmingas. Mums patiems teks įsiaiškinti, kiekgi tas užtrukimas tęsis, kiek reikės papildomo laiko. Ir ieškosime teisinio būdo, kaip viso paketo įgyvendinimą nukelti dar vieneriems metams. Ir e, esame pasirengę tik su misų taryba dėrėtis dėl kitokių variantų. Dėkoju, kaip pirmininkaujantis, dabar suteikiu žodį pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Tema tikrai nėra lengva, todėl kalbėsiu vokiečių kalba. Taigi, pirmiausia, noriu padėkoti, kad mes sugrįžome prie MIFID ir vėl diskutuojame šiais klausimais. Tikrai esu daugiau nei nustebęs, nes dabar į mūsų diskusijas įsitraukė ESMA ir komisija. Prieš kelias savaitės kreipiausi į Europos komisarą prašydamas informacijos dėl deleguotų ir įgyvendinimo aktų 15 metų rudenį buvo nurodyta ta, tas terminas, o dabar jau kalbame apie 16 metų pradžią. Tai, kas buvo patvirtinta parlamente, taryboje užtruko devynis mėnesius. 13 metų gruodį susitarti dalykai buvo uh, e, susidėrėti galiausiai 14 metų pirmoje dalyje. Taigi mes kalbame apie tuos terminus, dėl kurių turėtų susitarti tiek esma, tiek komisija. Sutinku, kad tema sudėtinga. Mes jau nuo pat pradžių tą žinojame. Žinome, kiek daug reikia įdėti pastangų. Jūs galit man pasakoti apie tas diskusijas Briuselėje ir kitur, bet tenka patikslinti parlamento e, poziciją. Antai sausio mėnesį mes kalbėjome apie duomenis. Mes e, norėjome, kad darybos vyktų sklandžiai. Ir komisija žadėjo būti pasirengusi iki Liepos. O dabar gavau laišką, kaip sakiau, prieš kelias savaitės, kad komisija savo rezultatus nukelia iki rudens štaigi vėl atidedami e, šio pagrindinio dokumento įgyvendinimo terminai. Mes įsipareigojame dar 2009 metais, o dar vėluojame įgyvendinti šį dokumentą. Taigi, Europos ekonominė erdvė tikriausiai šitas e, teisės aktas bus įgyvenimas lėčiausiai. Suprantu, kad, e, kai kalbame apie MIFID 2, jo įgyvenimas yra sudėtingesnis nei MIFID 1. Ir aš sakiau šešėliniams pranešėjams, kad mes norime tęsti diskusiją su komisijos atstovais ir norime išnagrinėti visas įmanomas detalės ir būdus, kaip procesą paspartinti. Klausimas paprastas, ar turime pakankamai domenų, ar turime visko, ko mums reikia. Nes tų duomenų yra, jos reikia tik tai surinkti ir turime tęsti darbą. Gal reikėtų diskusijas pratesti kitą savaitę, pažvelgti į Mifiją, į kai kurias detalės kurios jau yra prieinamos, apie mie poveikį ir tą turime padaryti kaip įmanoma skubiau. O dėl skaidrumo tai vėlgi klausimai buvo atidėti. Kokia tai žinia nėra pati geriausia žinia, nes tai yra esminis MIFID teisės akto aspektas. Mums trūksta daugiau skaidrumo rinkoje, daugiau stabilumo. Todėl atidėjimas man kelia nerimo. Dar keletas aspektų, kurie susijęs su pozicijos ribomis. Laiške, kurį siuntame esmai, aiškiai buvo pasakyta, kad pozicijos ribos Europos parlamentui kelia daugiausia abejonių. Suprantu, kokia sudėtinga tai yra tema. Jeigu įtrauksime visus išvestinius e, finansinius instrumentus ir pabandysime juos visus apriepti, tai aiškėja, kad tai pasaka be galo. 20-25 procentai galėtume sakyti, kad tai yra pozicijos ribos visoms, visoms priemonėms. Techninių standartų rengimo E, darbo grupės tam pritarė, nes mūsų rinkos yra labai likvidžios. Bet rinka nepriima tokių ribų, nes 5 procentai būtų įmanomi tik tai nelikvidžiose rinkose. Sakykime, LNG Ir kai kalbame apie šią turto kategoriją, tai 25 e, procentai yra per mažai. Tai turėtų neigiamų pasiekmių rinkai. Todėl reikia vertinti kiekvienų išvestinių finansinių priemonių kategoriją atskirai. Todėl ir buvo siūlyti tie skirtingi požiūriai mes ieškojame tos bendros matricos modelio, todėl Europos parlamentui nėra priimtinas jūsų siūlymas dėl pozicijos ribų, pavyzdžiui, maisto pramonėje nėra sukūriami tie rezultatai, kurių tikimasi. tai yra techninių standartų klausimas, kuris gali neigiamai atsiliepti rinkai. Tos standartus galime renkti atsižvelgdami į rinkos e, tyrimus. Pagaliau Mm, vėlgi jūs pakeitėte standartinės ribas. Mums neaišku, kodėl, kam tai yra reikalinga. Mums trūksta argumentų. Taip pat nepateikti duomenys apie rinkos dalis, iš kur jie yra paimami. Tai kaip mums galima pateisinti tuos procentus, kurie buvo pasiūlyti. Dėl gyvenimo, tai aš tą aš galiu iš karto aiškiai pasakyti, mums trūksta duomenų. Likvidumo taisyklės. Taip, jūs e, čia pasistumėjote į priekį, esame pateikę savo pasiūlymą dėl individualių finansinių instrumentų ir mums atrodo tai yra priimtinas požiūris. Per pirmosius šešis mėnesius kofi požiūris finansiniams instrumentams yra taikomas, bet norėčiau šiek tiek daugiau informacijos dėl to, kodėlgi yra taikomos tos e, standartinės ribos paskoloms tiems finansiniams instrumentams, kurie yra kvalifikuojami kaip likvidus, nes e, pagal pirmasis e, atliktas konsultacijas iškėja, kad e, tai yra reali problema, stiekiant nustatyti tą standartą. Toliau yra sandoriai Taigi SSTI išimtis vėlgi mums kelia abejonių. Toliau SST2 ir išimtis pirminiai rinkoj buvo paminėtos ataskaitoje. Tie finansiniai instrumentai turi būti taikomi antriniai išvestiniai finansinių instrumentų rinkai. Ir šitas pasiūlymas nėra toks aiškus kaip pirminė versija. Norėtume paaiškinimo. Tai tokie yra parlamento susirūpinimai, abejonės. Dvyliktasis straipsnis. kontraktų kategorijos, jų nediskriminavimas. Dėl šio klausimo, man atrodo, mes artėjame prie mūsų pasiūlymo. Ir galiausiai pranešimas apie sandorius 23 ir 24 straipsniai, tarptautiniai vertybiniai popieriai. Tai yra E, vienintelis, vienas identifikavimo būdas taikomas visiems finansiniams instrumentams. Rinkos dalyviai e, išreiškė susirūpinimą dėl e, išvestinių nebiržinių instrumentų. Tai tokios pastabos, bet man pagrindinis susirūpinimas tai yra tie terminai. Dabar socialistų atstovė šešėlinė pranešė. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Ferber už tai, kad jis nuolat bendradarbiauja dėl šio dosie. Labai vertinu jo darbą ir ypač esu dėkinga už jo e, kantrybę, e, kol kai prieš porą savaičių sirgau gripu. Taip pat dėkoju už tai, kad surengėte šį peržiūros posėdį, jis vyksta labai svarbių metų. Aš norėčiau akcentuoti e, pono Ferberio vadovaujantį vaidmenį. Parlamentas laikosi jo numatyto grafiko, mes patys tengiamės e, viską daryti laiku. Pasistengsiu e, kalbėti trumpai, pateikti trumpų pastabų ir sutelkti dėmesį į du dalykus. Visų pirma, atidėjimas ir antra, pozicijų ribos. Na, aš pritariu pranešėjo susirūpinimui dėl e, įgyvendinimo atidėjimo. Žinoma, e, nėra prasmės e, lėkti pirmin, tačiau reikia suprasti, kad pasiūlytas metodas turi ir tam, kelia ir tam tikro pavojaus. Ir reikia galvoti apie signalą, kurį siunčiame reguliavimo tarnyboms, visam reguliavimo pasauliui. Aš suprantu, kodėl norima renkti susitikimą, dėrybininkų komandos ir komisijos bei ESMA susitikimą. Labai svarbu aptarti, kaip tas atidėjimas vyks. Pagrindinis dalykas, kuris man kelia susirūpinimą, yra tas, kad jau kurį laiką sklando gandai apie atidėjimą. Kolegos tai žino ir manau, kad kai kurie veikėjai, kai kurie asmenys tą atidėjimą vertina kaip galimybę pradėti iš naujo dėrėtis dėl, pasiek, dėl tų kompromisų, kurie buvo labai sunkiai pasiekti prieš keletą mėnesių. Ir aš suprantu, kad kai kurie MIFID elementai išlieka kontroversiški, tačiau šio dalyko negalima vertinti kaip e, galimybės iš naujo dėrėtis e, e, ko siekia lobistai įvairios interesų grupės daugelį mėnesių. Tai neturi būti vertinama kaip galimybė toliau e, daryti pakeitimus. Ir taip pat atidėjimo apreptis yra labai svarbus dalykas. E, čia reikia apsiriboti tik tais elementais, kurie kelia daugiausia problemų ir daugiausia technologinių iššūkių. Ir atidėjimas negali būti taikomas viskam. Antra, atidėjimo trukmė Džiaugiuosi pranešėjo nuomonė, kad šį dalyką reikia labai detaliai aptarti, e, nes jeigu atidėjimas bus per daug ilgas, tai prarasime įgytą pagreitį. Kolegos tada galvos, kad, na, e, sula... išsikovojame tą atidėjimą, dabar galime atsipalaiduoti keletą mėnesių ir jeigu taip atsitiks, e, vėliau teks grįžti prie tų pačių dalykų o to negalima daryti, turint galvoje problemų mastą. Ir manau, kad šį klausimą, šio klausimo sprendimas turi būti mūsų prioritetas, kaip ir minėjo pranešėjas. Ir dar labai trumpai norėjau pakalbėti apie pozicijų ribas. Tai apie tai užsiminė ir pranešėjas. Man dar reikės su juo apie tai pasikalbėti. Esu dėkinga, kad jis yra pasirengęs diskutuoti šio klausimu, nes Mm, kaip jis ir sakė, šis elementas turi lemiamos reikšmės ir parlamentui, ir mano frakcijai. Jūs turbūt prisimenate, kad aš jau nekartą sakiau, jog mano asmeninė nuomonė, e, ta bazin, tas bazinė riba 25 procentai yra per didelė. Ir Perimas nuo 10 iki 40 procentų, nuo 5 iki 35 procentų nėra priimtinas. Aš suprantu, kad reikia e, nusiųsti signalą e, nacionalinėms reguliavimo agentūroms ir jeigu bus nustatyta 25 procentų riba, nacionalinės agentūros gali nustatyti kitokias ribas likvidiems, likvidžioms rinkoms. Ir mes turime pasitikėti nacionalinėmis tarnybomis ir e, tikėti, kad jos nustatys tinkamas ribas. Ir net, ne tik nelikvidžioms rinkoms žinau, kad e, pavyzdžiui Prancūzijoje e, ma, vienoji mažiausiai likvidžių rinkų Europoje buvo nustatyta 38 procentų riba. Ir Žinoma, reikia kalbėti apie ES ir JAV skirtumus, bet reikia ir vadovautis tam tikromis analogijomis. Ir žinau, kad e, JAV 25 procentai, 25 procentų riba dažniausiai yra aukščiausia riba, o ne bazinė riba. Taigi, mes norėtume, kad ir čia ta bazinė riba būtų mažesnė nei 25 procentai e, ir norėtume, kad komisija atsižvelgtų į rinkos sviravimų ir rinkos dalyvių dydžio kriterijų. Na, nenoriu apie tai labai ilgai kalbėti, visiškai pritariu pranešėjui, manau, kad pagrindinis klausimas yra tinkamos trukmės atidėjimas, labai gerai, kad parlamentas pradeda dalyvauti šiuose diskusijose, bet apskritai vertinant mūsų institucijų veiksmingumą, efektyvumą, labai svarbu, kad sprendimai čia būtų priimami veiksmingai ir noriu dar kartą patikoti pranešėjų už jo bendradarbiavimą. Ačiū. Dabar Keis Winburn. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti Esmai už jos atliktą didžiulį darbą. Mes jau taip daug metų dirbame prie šio klausimo, kad tas atidėjimo klausimas, tam atidėjimui nėra labai lengva pritarti. Tačiau MIFID yra milžiniškas dosie ir visada žinojame, kad tas antrasis lygis tikrai nebus lengvas. Ir noriu e, dabar pakalbėti apie mm, reguliavimo techninius standartus. E, taigi nenustebinsiu jūsų pasakiusi, kad daugiausia problemų man kelia ne kapitalo e, priemonių iš ankstinis e, skaidrumo režimas, apie tai aš kalbėjau daugybę metų. Tikrai mums nėra verta kurti kapitalo sąjungos projekto, jeigu e, valstybės narės turi nelikvidžias rinkas. Aš noriu, kad būtų nu, numatytas realus lik likvidumo apibrieštis, apibrėžimas. Ir aš tikrai nemanau, kad priekyba du kartus per dieną yra tas dalykas, kuris apibrėžia e, likvidžias rinkas. Taigi, galbūt reikėtų kalbėti apie penkis kartus per dieną išvestinėms priemonėms arba dar didesnį dažnumą. Dėl SSTI Tai turėtų būti taikoma visiems nekapitalo, visoms nekapitalo priemonėms, bet atrodo, kad kol kas dabartiniuose pasiūlymuose to nėra. Dar norėčiau viešai pakalbėti e, e, apie tam tikrus klausimus, kuriuos buvau pateikusi esmai raštu, e, kai buvo paskelbti RTS. Ir Taip pat noriu prisiminti tuos klausimus, kurie buvo iškelti viso to proceso pabaigoje praėjusį mėnesį. Parlamento dėrybininkų grupė visada darė išvadą, kad um, mažų ir vidutinių įmonių rinka yra MTF variacija. Ir man dabar keista, kad RTS 19 jūs įtraukėte papildomų nuostatų dėl augimo rinkų. Manau, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms taisyklės reikia supaprastinti, o nedidinti jų naštą. Taip pat nelabai supratau, kaip ataskaitų teikimo reikalavimai bus įgyvendinami praktiškai. Man įvairios, įvairios suinteresuotosios grupės sakė, kad E, gali tekti užpildyti iki 36 tūkstančių duomenų laukelių. Na, aš nemanau, kad jų bus tiek daug, bet galbūt kas nors man galėtų šiandien pasakyti, kiek tų duomenų laukelių bus, kad bent suprastume, apie kokio, kokios apimties darbą e, kalbame. Taip pat vykdymo ataskaitų teikimo reikalavimai. Svarbu, kad jie e, dėrėtų su e, pasiūlytų RFQ modeliu. Taip pat man įdomu, kaip reikalavimai, e, kaip tam tikri reikalavimai, kurie taikomi vertybiniams popieriams, bus taikomi kitoms priemonėms. Ir man taip pat e, būtų įdomu išgirsti, ar pavyktų užtikrinti skaidrų procesą. E, kaip bus su klausimais ir atsakymais esmai, kaip bus užtikrintas šio proceso skaidrumas. Ir taip pat man būtų įdomu išgirsti daugiau informacijos apie e, iš ankstinio skaidrumo nuostatas. Taigi tokių klausimų man kilo dar prieš išgirstant, kad visas tas e, paketas, jo įgyvendinimas bus atidėtas vieneriems metams. Ir manau labai svarbu, kad imtumės visų priemonių, kad jeigu bus atidėtas įgyvendinimas, duomenų teikimas prasidėtų anksčiau, kad mes patobulintume e, tas lenkstinės vertės ir taip pat e, e, patobulintume nuostatas dėl nelikvidumo, nekapitalo priemonių, kad dirbtume su tam tikromis paketo dalimis ir netidėtume viso proceso. Ir žinoma, geriau viską atlikti teisingai, net jeigu tai užtrunka ilgiau, tačiau man reikia būti tikrai, kad po to atidėjimo turėsime geresnį duomenų rinkinį, kurį naudosime kalibravimui. Ir taip pat nenorėčiau, kad tuo atidėjimu būtų naudojamasi testuojant ar modeliuojant tam tikrus e, po priekybinio skaidrumo režimus, kurie dabar siūlomi. Aš noriu, kad tuo atidėjimo laikotarpiu būtų pasinaudota veiksmingai, kad e, galiausiai būtų sukurta geresnė ir teisingesnė sistema. MIFID įgyvendinimas turi užtikrinti, kad e, visoje ES kapitalo rinkos veiktų gerai. Ir tai turi būti, to turi būti siekiama per didesnį duomenų atskleidimą ir skaidrumą. Ir tai neturi sutrikdyti rinkos arba visiškai sužlugdyti mūsų obligacijų rinkos. Taigi tuo atidėjimu reikėtų pasinaudoti kaip galimybę daug ką patobulinti ir užtikrinti sklandesnį perėjimą. Bet jeigu būtų numatyta atidėti viso paketo įgyvenimą, tai aš norėsiu pamatyti e, atitinkamą veiksmų planą. Group, Fabio Demasi, Fabio Demasi GUE. Frakcijos vadovačių pranešėjai, ačiū visiems kurie prisidėjo prie šių darbų. Norėčiau esmai pateikti klausimą. Kada sužinojote apie įgyvendimo problemas? Nes, kaip matėme, ir pranešėja yra nustebusi. Būtų mums e, naudinga žinoti, kada išiškėjo problemos. Aš suprantu, kad e, sudėtinga yra gyventi informaciją E, jų techno, informacinių technologijų elementus, bet kaip dėl reguliavimo agentūrų, kurios atidėlioja savo namų darbus, tai yra skirtingas dalykas ir visiškai pridurkėjai Svimborn. Dėl to, kad duomenų rinkimas turi prasidėti iškart, nes kiek aš suprantu, jūs net neturite į ta, e, informacijos technologijų problemų, bet yra reguliavimo tam tikrų problemų. Darybininkų komanda keletą kartų yra aiškiai pasakiusi, kad yra nepatenkinta esmos darbų dėl tam tikrų dalykų ir aš nemanau, kad dabartiniai reguliavimo techniniai e, standartai tinka e, pirmai lygmenį, nei tuos tikslus, kurių siekiama MIFID reglamentu. Ir e, galiausiai reikia siekti, kad tie standartai nesulauktų prieštaravimo iš parlamento. Dabar keičiama e, pozicijų ribos nuo 10.40 nuo 5 iki 35. Tai yra pažangus elementas, tačiau norėčiau pritarti tam, ką pasakė analis. Aš negirdėjau jokių įtikinamų techninių e, argumentų apie tai, kodėl JAV rinka tokia e, skirtinga, pozicijų ribos Europos Sąjungoje tokios yra negriežtos, aš suprantu, tai yra skirtingos rinkos ir skirtingos yra pozicijos, bet tai nereiškia, kad mes turėtume būti taip nutolę nuo to, ką e, išgyvena kitos teritorijos pasaulyje, e, pozicijos ribos turėtų būti žemesnės negu 25 procentų, tai susijęs su atviromis palūkinomis ir taip pat turi būti e, pozicijos siemos su tam tikrais pristatomais elementais. Ir dabar matome, kad numatyta per nelik daug E, išimčių ir pasiūlymas dėl pagalbinės veiklos, e, dėl žemutinės ribos susijusios tokia veikla yra pernelyg e, aukštas, ta riba yra pernelyg aukšta. Mes turėtume nebedelsti ir kuo ilgiau taip elgsimės, tuo daugiau problemų kils. Jūs sakėte šiandieną, kad nėra aiškiai jokių duomenų, nėra aiškios vizijos apie tai, kaip visas procesas bus e, vykdomas. Dabar Filip Lamberts, e, žalių vardu. Ačiū, Markusai. E, man atrodo, kad jūs pasakėte visiškai teisingai pradžioje, mes tikrai esame patenkinti jūsų pastabomis. Pone Majo, jeigu aš dirbčiau finansų pramonėje, Gal atvirai to nesakyčiau, nes viskas būtų penelik akivaizdu, bet tikrai man labai tiktų tai, ką jūs darote, nes jūs e, esate nuveikę nemažai, rengdami reguliavimo techninius standartus, tačiau tuo pačiu, kaip Fabio sakė, jūs nukrypstate e, labai rimtai nuo teisėkuros atstovų ketinimų ir norėčiau priminti jums, kad jūs nesate teisėkuros atstovai, jūs padedate jiems, bet jūs nesate patys teisėjai kūros proceso dalyviai. Jūs kalbėjote apie e, dėlsimą. E, man tai e, tikrai dar labiau patiktų, nes gyvenimas yra sudėtingas, jeigu finansų sektorius gauna daugiau erdvės, tai yra dar geriau. Bet atėjo laikas tiem žmonėm tikrai užsidirbti savo algą, ar taip sudėtingai gyventi MIFID laiku, taip, ar reikia e, labai sunkiai dirbti, taip, reikia iš tikrųjų pradėti rimtai ir sunkiai dirbti, reikia išlaikyti spaudimą, neleiskite e, jiems atsipalaiduoti. Bet aš nes, nesuoju finansų sektoriui, niekad jame ir nedirbu, aš teisėjai, kuris esuos ir man tikrai tai ne, nepatinka, visiškai nepatinka. Uh, E, pirmiausiai dėl to, kad kai mes e, pateikė jums, pateikėme jums daugybę prašymų, pavyzdžiui, kaip norėtume matyti, kuria kryptimi matytume matyti žengiančius tuos standartus, mes, kaip teisėkuros atstovai, tikriausiai geriausiai žinome, ko nori teisėkuros atstovai. Bet e, matome, kad mūsų visi laiškai kreipmais yra ignoruojami aš nemačiau, kad kas nors e, atsispindėtų iš to, ką mes esame jums parašę tuose standartuose. Dabar pasakykite man, kodėl jūs e, atviras nef nefiksuotas e, palūkanas priešinate su pristatymo terminais atrodo galima įspręsti tą problemą. Jeigu, pavyzdžiui, jūs norite kažko, ką galima įvertinti ir mes, kalbėdami apie pozicijos ribas kaip teisėkurs atstovai, kalbame apie e, ribas susijusią su tikra realybė, o ne su kažkokia išpūsta realybė ir mes turėtume naudoti tam tikrą lyginimo standartą, o jūs to nesiūlote. Antras dalykas, kai jūs vertinate pozicijos ribas, tai yra kažkas kieno procentas. Ir tas kažkas yra toks konkretus, kad man atsiranda dar viena galimybė nesilaikyti tų pozicijos ribų, e, sudarant sandorį dėl kažko, kas yra panašus į tą dalyką, bet kuris nebus įskaičiuojamas į e, vardiklį. Jūs taip e, smulkiai apibrėžėte sandorius E, tam, kad jie nebūtų suplakami, tai yra dar viena galimybė nesilaikyti tų ribų. Ir tai e, tas kitas sandoris nebus priskirtas tai pačiai rinkai ir dėl to finansų rinkų gyvenimas palengvės. Markus labai gerai pasakė, kai jūs nusprendė, kad e, riba yra 25 procentai, jeigu rinka yra likvidi, net ir 5 procentai yra per daug. Pasižiūrėkite į skaičius JAV. Jeigu mes kalbame apie tą deliverable supply, e, tai būtų 2,5 tokia riba, netgi ne 5. Prašyčiau atsižvelgti tai į pagrindinius bazinius skaičiavimus ir į apibrėžimus e, sandorio, nes e, pagal tai, kaip dabar viskas yra surašyta, pozicijų ribos laikymasis jų nebus veiksmingai užtikrintas. Toliau pirmojo ligmens testas. Mes prašome, kad e, į kintamumą atitinkamų rinkų būtų atsižvelgta, įskaitant pakaitinės išvesnės priemonės ir pagrindinių žaliavų e, rinkas. Kintamumo savoka buvo anksčiau uh, įrašyta, bet kadangi labai kinta viskas, tai dingo ta uh, savoka. Bet mes tam neprime, nepritarėme 21 standartas Jūs kalbate apie e, rinkos dalyvių dydį, jūs atsižvelgėte į skaičių, bet e, jūs taip pat sakote gana keistai e, apsidraudimas portfelio, apdraudimas, portfolio hedging bet į tai galima įrašyti bet ką į tą savoką. Ir aš nesu tikras, kodėl išimtis turėtų būti taikomos e, tai portfelio, tam portfelio apdraudimui. Aš tikrai e, vertinu esmą ir kitas priežiūros agentūras, kurias esame įkūrę, bet dabar apgailestaudamas pasakau, jūs tikrai nepasakote padedate teisėkuros atstoms, bet e, tarnaujate finansų rinkai, bet ne už tai jums yra mokama. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pirmiausiai esmas masoj, paskui komisijai. Stevenai. Ačiū už pastabas. Atrodo, e, buvo pasiūlyta dar e, išsameu aptarti viską konkrečiai. E, Uždėlsimą, man atrodo, reikėtų apie tai pakalbėti iš esmės su jumis, nebūtinai per šią e, tokias diskusijas, bet galbūt reikės surenkti mažesnę, siauresnę sesiją. E, po to, kai rugsėjai pristatėme techninius standartus, mes tikėjomės klausimų ir ketinome atsakyti raštu. E, per šią savaitę. Dabar pirmiausia, bendrai noriu pasakyti, kad MIFID 2 reiškia labai didelius pokyčius. Mes nesame tikri, kaip investuotams kapitalų rinkoms e, pasireikš pokyčiai ir mes nebegalėsime iš naujo e, keisti standartų techninių reguliavimo, kai jau jie pradės uh, E, galioti. Mes turime suvokti, kad tam tikras MIFID 2 poveikis nebus aiškiai matomas iškart. Mes e, turėsime pasižiūrėti, kaip e, reguliavimo techniniai standartai paveiks kapitalo rinkas, kaip vyks prisitaikymas, o paskui, kai jau nustatysime, kad reikia tam tikro koregavimo, mes grįšime į pas komisiją, tarybą ir parlamentą kad būtų taikomas atitinkamos procedūros. Dėl to uždėlsimo aš visiškai suprantu jūsų kritiką, aš asmeniškai esu labai nepatenkintas dėl to, kad reikėjo jums pasakyti apie tai, bet kita vertus tokia yra realybė. Paprastai reguliavimo institucijoms norisi, kaip galima anksčiau pradėti taikyti taisyklės, reikalavimus, bet kita vertus mes susidurime su realybė, e, apie kurią aš ir mano valdyba mano, kad turime kalbėti su jumis. Ir mano nuomonė yra du elementai, kuriuos turime suprasti, pasižiūrėti, kaip e, tas užvilkinimas, kokį poveikį turi. E, turi. E, Dėlsimo priežastis priklauso nuo to, kaip atrodys galutiniai reguliavimo techniniai standartai. Mes manome, kad dėlsimas pirmiausia susijęs su e, atskaitomybė dėl sandorių skaidrumo. Dėl pozicijos e, tie standartai, e, mes laukiame iki pasmės minutės su tais standartais, kad galėtume suvokti, kokį poveikį jie turės ir Kuo e, sudėtingesni reguliavimo standartai, tuo sudėtingiau bus įgyvendinti ir pridenti prie jų informacijos technologijų sistemas. Aš pradžioje sakiau, kad mes akcentuojame e, parlamente ir bendraudami su komisija tai, kad viskas pirmiausiai susijęs su IT IT ir duomenų rinkimu, bet tai susiję ne tik su priežiūros institucijomis, bet ir su prekybos vietomis ir investicinėmis bendrovėmis. Mes e, siekėme dirbti kaip galima greičiau, kaip galima veiksmingiau, bet taip pat e, girdime diskusijas, pokalbius apie IT sistemas ir tikrai matome, kad uh, E, prireiks laiko, kol viskas bus suderinta 2016 metais. Reikia užtikrinti, kad geros sistemos veiktų. Tai susiję ne tik su ESMA reguliatoriais kitais, bet ir su sąveika tarp e, skirtingų IT sistemų, pavyzdžiui, tarp investicinių bendrovių, priekybos vietų, nacionalinių reguliavimo institucijų ESMOse reikia, e, kad viskas veiktų gerai tam, kad sistema būtų veiksminga. Ir mes turime uh, E, suvokti, kad duomenys bus naudojami ne dėl priežios tikslų, kad suvoktume, kas vyksta finansų rinkose, bet taip pat mums reikės tų duomenų tam, kad galėtume užtikrinti rinkos funkcionavimą. Pavyzdžiui, e, reikia tų informacijos sistemų nustatant, kokios obligacijos yra likvidžios, kurios nelikvidžios ir tai reikalinga ne tik dėl priežios priežasčių, bet ir norint suvokti rinką. Taip pat tie duomenys yra reikalingi tam, kad rinka galėtų funkcionuoti. E, taip pat informacijos technologijų sistemų kūrimas gali prasidėti tada, kai jau mes žinosime, kokie yra tie reguliavimo techniniai standartai, tam prireiks dar poros mėnesių ir tada bus jau galima pradėti e, kurti informacijos technologijų sistemas. Dar kartą noriu išreikšti apgailestavimą, kad reikia apie tai kalbėti, bet tokia yra realybė, logistinė, praktinė realybė ir bus labai sudėtinga mums pradėti viską taikyti 17 metų sausio 1 dieną. Dar dėl uh, turinio dalykų. Dėkoju už jūsų pastabas ir pasakysiu dėl likvidumo vertinimo ir poveikio. Dvi dienos, šimtas tūkstančių eurų, e, dienos vidurkiais prekybos vertės 80 procentų. Manau svarbu e, pasakyti du dalykus. Pirmiausia, kad tai yra kaupiamasis elementas ir dviejų dienų nepakanka. 100 tūkstančių, dvi dienos ir 80 procentų ir dvi, dvi, du sandoriai 80 procentų ir 100 tūkstančių dienos vidurkis. Reikia į visus tuos elementus atsižvelgti. Tuo pagrindu tik tai 5 procentai obligacijų rinkų e, bus vertinami pagal skaidrumo reikalavimus. Aišku, galima pritaikyti griežtesnius standartus, uh, reikalavimus, galima numatyti reikalavimą e, e, numatantį daugiau prekybos dienų. E, tada daugiau obligacijų pakliūtų į tą skaidrumo vertinimo režimą. Dabar manome, kad 5 procentai obligacijų rinkų bus vertinami pagal skaidrumo reikalavimus ir mes taip pat, mano nuomonė, turime laikytis e, teisėkojos institucijų e, numatyto tikslo e, užtikrinti didesnį skaidrumą obligacijų rinkose. Galiausiai dėl pozicijų ribų Rodrigo galės pasakyti kai ką išsamiau. Daug buvo kritikos išsakyta dėl to. Tai e, labai sudėtinga techninė tema. Aš žinau, kad e, pasakiau, jog mes skiriamės nuo JAV sistemos, bet kuo skiriamės? JAV yra 28 sandoriai, mes kalbame apie tūkstančius e, sutarčių, kuriuos vertins sistema. Taip pat JAV reguliuotojai gali labai greitai kas savaitę prit prisitaikyti prie pozicijų ribų, pavyzdžiui, koreguoti jas e, finansų rinkoms mums e, pagal mūsų sistemą prireiktų devinių mėnesių. E, pagal reguliavimo techninius standartus. Mums taip pat reikia užtikrinti pusiausvyrą, e, reikia e, siekti užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiavimo pozicijomis žaliavų išvestinėse rinkose. Taip pat reikia užtikrinti mažose rinkose būtiną likvidumą ir užtikrinti, kad jos nenukentėtų dėl pozicijų ribų. Taip pat JAV sistema temoje daugybę metų teikiama informacija apie pozicijų ribas, apie pozicijas. Pirmiausia, prasideda, prasidėjo reikalavimai dėl skaidrumo, paskui e, dėl ribų, o mes pirmiausiai įvedėme ribas, apribojimus. Dėl to mums reikia tokio e, plataus masto tam tikrais laikotarpiais atrodo, kad mes kur kas greičiau gaunam informacijos apie rinkos funkcionavimą ir mes tada perėmėme prie kitų ribų prie kito masto ir tą galime padaryti per reguliavimo techninius standartus. Aš noriu pabrėžti, kad mes kalbam apie tūkstančius sandorių, ne 28. Um, ehm, ir dėl to mes neturime informacijos apie e, esančią dabartinę poziciją, todėl mums reikia koreguoti pozicijų ribas 25 procentai. Tai yra tam tikras referencinis e, dydis. Noriu pasakyti, kad ESMA rengs nuomonės prieš e, pozicijas tvirtinant nacionaliniams e, reglamentuotojams ir reguliuotojams ir mes pasinaudosime visas, visomis galimybėmis nuo 5 iki 35 procentų ir dabar norėčiau steigti trumpai žodį Rodrigui. Dėkoju, aš pabandysiu atsakyti į vieną iš kitą jūsų komentarą, galbūt ne į visus, nes kai kurios klausimus mes atsakysime raštu, kadangi ir buvo pateikti raštu. Bet e, pirmiausia, atsakysiu į poną Ferverį užduotą klausimą dėl finansinių instrumentų likvidumo jūs sakėte, kad tai gali nepatekti į klasifikaciją. Na, kiekviena klasifikacija patenka nuo dydžio ir nuo e, vertybinių popierių rūšės, todėl viskas priklausys praktiškai nuo e, taip pat laikotarpio ir tai užtruks nuo 1 iki 5 mėnesių. Klausimas, ar pirminė rinka bus taikomos išimtis? Taip, pirminės rinkos sandoriai e, nepateks į sistemą, jiems bus taikomos išimtis. Toliau. Vėl buvo klausima, kodėl buvo pasirinkta dėl e, ISIN sistema dėl standartų informacijos pateikimo. Noriu pasakyti, kad Mes norime pabrėžti, kad reguliavimo priežiūros institucijos privalo turėti tuos um, tarptautinius vertybinių popierių identifikavimo numerius. Ir mes išaiškinome savo galutinėje ataskaitoje tas visas priežastis, kodėl tai yra reikalinga. Bet svarbiausia yra tai, kad mes suprantame, jog už to slypi tam tikri komerciniai interesai. Mes puikiai tą suprantame, todėl labai svarbu parengti tokią sistemą, kuri veiktų ir pasiteisintų teikiant informaciją kasdien. Ir mes manome, kad įsin yra tas svarbiausias ir pagrindinis standartas, E, juo naudojamasi net ir nereguliuojamuose rinkose. Ir šitas standartas netgi bus ilgainiui taikomas ir išvestiniams instrumentams, priemonėms. Taigi tai nėra problema. Taip pat buvo pateikta prašymų, kad jis būtų taikomos kaip ir e, standartas dėl SFTR rinkose. Buvo klausima dėl domenų, kokia yra, kokio dydžio yra ES rinka. Mes neturime tų domenų, bet mes pasistengsime tos duomenys surinkti ir pabandysime juos paskelbti. Tie duomenys leis įvertinti tos rinkos mastą. Kitas komentaras arba klausimas, ponė Dots jį uždavė, ar yra manim mm, ketinimo nustatyti ribas, palyginus su prancūzišku režimu. Jisai buvo įdėktas kaip perinamo laikotarpio modelis, bet šita sistema negali būti palyginama su pirmo lygio sistema, nes e, apskaičiavimo pagrindas yra visiškai kitoks. O 38 yra tik tai kaip pradžia, nuo kurios mes galime atsiremti ir mm, ieškoti to bendro vardiklio. Taigi mes manome, kad tai tikrai nėra modelis, kurio galime pasiremti ateityje. Dar kitas komentaras dėl apibrieščių, ekonominio apibrieščių. Man liko dvi minutės. Neįmanoma turėti tokį platų, tokią plačią apibriešti, kuri apimtų daugelį aspektų. Jūs mm, kalbėjote apie vieną instrumentą ir kad e, į tą pačią apibrėžtį patektų keli instrumentai. Dar kitas paskutinis klausimas dėl rizikos draudimo. Yra daug sąlygų, kurios reikalauja, kad tie sandoriai nebūtų įtrauki, įtraukti į portfelius pagal techninius reguliavimo standartus. Dėkoju, bet aš privalau atsižvelgti į laiko reikalavimus ir privalu užbaigti atsakymus. Dėkui pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, labai atidžiai išklausėme jūsų išreikštą susirūpinimą. Taip pat išklausėme esmos užduot, e, pateiktus atsakymus dėl pozicijų ribų, dėl obligacijų rinkos skaidrumo reikalavimų ir tai yra labai svarbus indėlis mums patiems e, prisidant prie šių teisės aktų rengimo ir priimant sprendimą dėl to, vertinant, kaip, kokia yra pateikta esmos informacija dėl pozicijų ribų. Dėl atidėjimo. Atsakydamas poniai Dots, noriu pabrėžti, kad niekas nenori sugrįžti prie MIFID 2 diskusijų. Jeigu tą teks padaryti, tai vėl reikės bendros sprendimų prieimimo procedūros, bet mes tiesiog norime pakeisti datą ir nenorime prisimti rizikos vėl atverti Pandoros skrynios ir e, grįžti prie patvirtinto teisės akto. Taigi komisija laikosi labai dištos tokios pozicijos. Dabar kiek užtruks tas atidėjimas? turėtume vengti tiek per trumpo, tiek per ilgo laikotarpio. Jeigu jis užtruks per ilgai, tuomet bus pavojus dėl informacinių technologijų priežasčių e, rinktis dar vieną atidėjimą. Taigi turime vengti tokio pavojus. Bet jeigu e, laikotarpis bus per ilgas, tai tuomet e, yra pavojus, kad prarasime tą polikį ir tiesiog e, nacionalinės institucijos arba pramonės atstovai praras tą suinteresuotumą šią temą. Taigi, kalbant apie tą optimalų laikotarpį, tai mes esame pasiruošę diskutuoti su parlamentu, taip pat su ESMA bei taryba. Sakyčiau, būtų nepro šalį surenkti neformalų susitikimą, kaip įmanoma greičiau, ir įsiaiškinti, kokiu keliu mums žengti toliau. Dėkoju. Fabio, ar čia svarbi pastaba, ar galime atidėti kitiems posėdžiams? Niekas nebuvo, ne, atsakė mano klausimą, kada esma bus info, informuos komisija. Tai yra labai svarbu dėl to skaidrumo. Na, aš pamėginau pabrėžti, kai jūs primate sprendimą dėl techninio reguliavimo standartų, tai svarbu suprasti, koks bus jų turinys. Ir mes praėjus kelioms savaitėms po mūsų susitikimo, maždaug prieš mėnesį, įsiuntėme laišką komisijai apie mūsų diskusijų pradžią. Dėkui, mes, aš irgi informuosiu, kada pats gausiu informaciją ir galbūt e, mes galėsime patvirtinti, kada mes pradėsime tas mūsų bendras darybas. Kągi, ačiū visiems už šias diskusijos. Jos nebuvo lengvos dėl techninio reguliavimo standartų ir Džiugu, kad jūs gavote daug pastabų, komentarų ir mes parengsime tą bendrą laišką, kurį turėtų paruošti dėrybinė darbo grupė. Taigi dar kartą ačiū visiems. Ir dabar perėsime prie šešto mūsų darbo tvarkės punkto - pelno mokesčio politikos sąjungoje skaidrinimas, koordinavimas ir konvengercija. Turime du pranešėją, Analizė Dots ir Liūdek Niedermaja. Kas norėtų pradėti? Jeigu neapsispręsite, aš jūs paskirsiu. Man atrodo, kad Analizė Dots. Žodis poniai Dots. Ačiū pirmininkė, tikiuosi, kad kitą kartą žodis pirmiausia bus suteiktas ponui Inderma ir tada tarp mūsų bus lygiosios šiuo požiūriu. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai, ponui Niedermayer ir jo darbuotojams, sekretoriatui ir visiems šešėliniams pranešėjams. Nežinau, ar manęs kas nors klausosi. Ačiū. Taip pat dėkoju visiems, kurie teikia pakeitimus dėl teksto. Žinoma, tų pakeitimų yra labai daug. Esu dėkinga tiems, kurie taip prasmingai prisidėjo prie teksto rengimo. E, pakeitimų teikimo procesas parodė, kad e, dauguma klausimų yra sutariama ir tam pritarė praktiškai visos frakcijos ir viso, visi parlamento nariai. Tai yra dėl, tas dalykas, dėl ko sutariama, tai yra poreikis kovoti su agresyviu mokesčių planavimu. Ir Mūsų komiteto darbas rodo, kad parlamentas šioje srityje imasi vadovaujamo vaidmens ir jau mm, tas darbas duoda rezultatų. Taigi norėčiau trumpai informuoti kolegas apie vykstantį procesą. Ponas Niedermayer, žinoma, pridės ir savo pastabų. Mm, mūsų sekretoriatas labai įtemptai dirbo, kad parengtų kompromisinių pakeitimų Ir kaip visada, kai pateikiama tiek daug pakeitimų dėl teksto, e, tarptų pakeitimų yra tokių, kurie kartojasi, reikia daryti ir kitų pakeitimų, kad būtų išsaugotas teksto nuseklumas. Todėl prašau kolegų supratingumo ir kantrybės. E, mes tikrai stengiamės, e, kaip galima teisingiau nagrinėti pakeitimus. Labai trumpai paminėsiu, kad yra pateikta pakeitimų, kurie reikšmingai sustiprina pranešimą. Ir aš dabar su kolegomis tenkios prasmingai įtraukti tos pakeitimus. Ir mes, siekdami skaidrumo, e, siekdama skaidrumo pasakysiu, kad mes jau peržiūrėjome visus priedus, taip pat peržiūrėjome rekomendacijas dėl pranešimų pavadinimų. Dabar ketiname dirbti su konstatuojamomis dalimis ir su kitomis rekomendacijomis ir pasiūlymais, kurių nėra lengva priskirti dabartiniams pranešimo dalims. E, yra pateikta ir tokių patikslinamųjų pakeitimų susijusių su agresyviu mokesčių planavimu, mokesniais sprendimais, e, susijusių su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ir daugeliu atveju tie pateikti patikslinantis pakeitimai buvo labai naudingi. E, dėl kai kurių mm, pakeitimų mes dar kreip, kreipiamės į kolegas, prašome jų kai ką paaiškinti. E, turiu galvoje pakeitimus susijusius su laisvaisiais uostais, taip pat su viešaisiais pirkimais. Bandome išsiaiškinti, ką tiksliai turėjo galvoje kolegos teikdami tuos pakeitimus. Ir yra nemažai sričių, kuriuose mes siekiame suderinti įvairias kolegų pateiktas pozicijas, pavyzdžiui, dėl CCCTB, dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjui, visiems šešėlinėms pranešėjams ir nekantrai laukiu diskusijų, dėrybų su šešėliniais pranešėjais. Sieksime parengti kuo geresnių kompromisinių pakeitimų, kurio, kurie tenkintų visas frakcijas. Nes, kaip jau sakiau, šis pranešimas susilaukė plačios visų parlamento frakcijų paramos. O dabar norėčiau perduoti žodį savo kolegai pranešėjui, jeigu jis nori ką nors pridurti. Dėkoju, Analis, dabar ponas Nirmair. Ačiū. Ir aš norėčiau pasakyti, kad labai e, vertinu jūsų pastangas ir skirtą laiką teikiant pakeitimus, taip pat labai vertinu ir bendradarbiavimą su analise ir e, dar, sekretoriato darbą. Kaip jau sakiau, kai kurie pateikti pakeitimai tikrai patobulina pranešimą, paaiškina kai kurias pranešimo vietas, daro jas suprantamesnės. Žinoma, yra ir tokių pakeitimų, dėl kurių užsitikrinti paramą bus sunkiau ir čia viską lems balsavimas. Be paaiškinimų, patikslinimų gavome ir nemažai e, naujų minčių, pavyzdžiui, kova su BEPS. Na, ES, na, galiu Jūs patikinti, kad stengiamės įtraukti tos pakeitimus, kai kuriais atvejais kreipiamės į kolegas dėl paaiškinimų ir stengsime juos įtraukti, jeigu jie atitiks bendrą pranešimo mintį ir jeigu jie yra pakankamai aiškus. Dėl darbo tvarkos. Analisa jau sakė, kad dabar rengiame kompromisus. Priedai yra pats svarbiausias pranešimo elementas, ten kalbama apie tam tikrus teisėkuros elementus ir jau kitą savaitę pradėsime dirbti su priedais, su šešėliniais pranešėjais ir uh, Kita savaitė pateiksime keletą siūlomų kompromisinių pakeitimų. Vėliau perėsime prie konstatuojamųjų dalių. Darbas su šešėliniais pranešėjais yra labai svarbus, nes norime užsitikrinti jų paramą ir laiku teikti informaciją. Taigi mes sieksime kompromisu, kad pranešimas būtų geras ir svarbiausia nuoseklus. Jeigu uh, balsuosime valandų valandas dėl 300 pakeitimų, tai maža tikimybė, kad tekstas liks nuoseklus. Taigi sieksime parengti kompromisus, nes manau, kad pranešimo nuoseklumas ir aiškumas, ypač to priedo aiškumas ir nuoseklumas, manau, smarkiai padidins galimybės, kad komisija ir taryba rimtai įvertins mūsų nuomonę ir kad tikrai e, prisidėsime prie BEPS padėties pagerinimo ES. Aš siekiu parengti aiškių įgyvendinamų pasiūlymų, kad jie tikrai padėtų įgyvendinti patobulinimus pelno mokesčio srityje. Ir Kaip jau sakiau, sieksime, kad tekstas būtų aiškus, suprantamas. O kalbėdamas apie kompromisus, aš žinoma neturiu galvoje kompromisų, kurios pasieks Analisa ir aš ar mūsų frakcijos. Ne, aš kalbu apie kaip galima platesnius kompromisus. Be to, bet tuo pačiu metu, manau, reikėtų iškirsti kelią neiškiems pakeitimams arba tokiems pakeitimams, kurie peržengia dabartinę ES sąrangą nes e, dėl to, manau, nukentėtų pranešimo patikimumas ir sumažėtų jo poveikis būsimai teisėkurai ir BEPS procesui. Taigi mes per artimiausias kelias dienas, ne savaitės, pasistengsime parengti galutinės kompromisų redakcijas, tada dėl jų bus balsuojama ekon komitete. Tikiuosi, kad ne tik parengsime gerą pasiūlymą, bet ir sulauksime paramos balsuojant per plenarinį posėdį. Ir palaikysiu ryšius su jumis, su šešėliniais pranešėjais, su kitais parlamento nariais, kad kaip galima geriau atsižvelgtume jūsų idėjas. Ačiū. Dėkoju. Dabar šešėliniams pranešėjams suteiksiu žodį e, Ben Liukė EKR atstovas. Labai ačiū pirminkė kalbėsiu vokiškai. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už puikų darbą. Mes e, dirbsime ir toliau su jumis rengiančiai pranešimą. E, manau, kad iš esmės teigiama mano nuomonė apie pranešimą yra, tačiau užsakysiu dar ir keletą savo pastabų. Pirmiausiai, E, A2 punktas dėl mokesčio mokėtojo. Sąžininko mokesčio mokėtojų spaudo, aš nežinau, ar bus tikrai lengva tą įgyvendinti, nes yra ir slaptumo elementų gali būti, kad atsiras galimybė taikyti nesisteminės priemonės. Tai reikš, kad įmonės kai kurios taps pranašesnė, pranašesnės, net jeigu jos bus pripažintos kaip e, sąžiningos mokėtos, netlikus išsamaus vertinimo. Manau, kad ketinimai yra labai geri, tačiau būtų labai sudėtinga įgyvendinti šį principą ir aš neįsivaizduoju, kaip tai mm, galėtų būti įgyvenda dėl privalomo informavimo apie mokesnės priemonės, taip pat informacijos mainus apie e, iš ankstinius susitarimus. Mano frakcijai labai svarbu ir man užsitikrinti, kad tokia tokia informacija pasiektų konkurencijos e, generalinį direktoratą, nes tai yra ne tik mokesčių klausimas, tačiau ir mm, klausimas, e, kuris gali atskleisti, kad neteisėtai buvo suteikta pagalba. Ir tokiu būdu turėtų būti galimybė e, atsisakyti tam tikrų sprendimų ir šis direktoratas turi turėti galimybę vertinti situaciją. Dėl A6 rekomendacijos taip pat gali kilti problema dėl to, kad procesas taps labai politizuotas. mokestiniai dalykai nėra komisijos prievalė ir man atrodo, kad reikėtų atsisakyti tų pasiūlymų. Dėl bazės vertinimo mūsų frakcija nori, kad būtų atsisakyta šio pasiūlymo, nes tai yra valstybių narių suverenumo dalykas. Aš kalbu frakcijos vardu, bet e, ir mano nuomonė šiek tiek yra kitokia. E, tai gali būti naudinga, jeigu mes e, viską žiūrėtume per konsolidavimo prizmę. Ir jeigu tai būtų privaloma, tai nepakenktų nacionaliniam suverenumui, nes kalbama tik tai apie bazės e, apibrėžimą, ne apie e, dydį. Ir aš norėčiau pateikti pakeitimą, pagal kurį specialios taisyklės M, e, MVI turėtų būti taikomos. Ir Taip pat e, kalbėsiu apie ribas, pagal kurias bus galima apsispręsti dėl tam tikrų dalykų. Norėčiau komisijai pasiūlyti pra, e, apibrėžimą, kuris būtų pakankamai paprastas, kad būtų galima jį pritaikyti MVI ir visoms įmonėms. Taip pat norime pateikti pasiūlymą dėl to, kad e, konkurencijos generalinis direktoratas būtų reformuotas, e, pertvarkytas į nepriklausomą tarnybą užsimančią konkurencijos klausimų nagrinėjimu. E, mes pateiksime tokių pasiūlymų dėl B2 ir taip pat C1 siūlome išbraukti dėl tarptautinės apmokestinimo tvarkos, tai nėra ES kompetencija, tai pažeistų subsidiarumo principą. Ir mes galėtume patvirtinti C2, kur kalbama apie e, mokesčių rojus ir galėtume paprašyti komisijos vertinti prekybos susitarimus. E, su šalimis, kurios laikomus, e, laikomus mokesčių rojais ir reikalauti, kad būtų daromas spaudimas toms šalims. Kitos e, priemonės mokesčių spragų panaikinimas D punktas tai nėra tinkamas pasiūlymas, nes kyla interesų konfliktas komisija perimtų tas kompetencijas, kurios priklauso valstybėms narėms. Mes manome, kad reikėtų atsisakyti e, tos rekomendacijos. Labai svarbu, kad būtų atsisakyta tokių rekomendacijų pranešime, kurios yra susijusios su valstybės narėmis. Pavyzdžiui, PVM yra e, minimas kuris ne, neturėtų priklausyti šiam pranešimui, mes turėtume kalbėti tik tai apie pelno mokestį ir nekalbėti apie tokius dalykus kaip e, pridėtinės vertės mokestis, nes tai yra e, kompetencijų klausimas. Ačiū. Dėkui. Dabar Aldė. Atstovai aš nematau šešėlinio pranešėjo ir atrodo, kad niekas iš frakcijos kolegų nekelia rankos, tuomet suteiksiu žodį GUE. Taip pat nėra GUE atstovo atsakingo. Yra vis tik tai. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjams. Mes pateikėme pakeitimus ir Aišku, nuomonės nėra e, vienodos dėl, pavyzdžiui, konflikto, prieštarų, bet e, du e, svarbiausi dalykai dėl pelno mokesčio. Pirmiausia, įmonės turi mokėti sąžininkai savo mokesčius ir daryti tą skaidriai, kad piliečiai galėtų įvertinti viską, ypač ten, kur veikia didžiosios tarptautinės bendrovės. Ir kitas dalykas E, kaip atsvara suverenumas ir subsidiarumas. Mes pateikėme atitinkamus pakeitimus ir jais siekėme užtikrinti įtvirtinti e, šią pusiausvyrą, užtikrinant, kad informacija, kuri yra e, svarbi piliečiams, būtų skelbiama kaip galima plačiau. Ir tuo pačiu metu sakome, kad reikia apsaugoti mokesčių, atsiprašau, vyriausybių teisę nustatyti mokesčių, pelno mokesčio dydį. Mes matome, kad Airijos vyriausybė dėgia sistemas, kurios leis e, įmonėms išvengti mokesčių, e, visų mokesčių mokėjimo, dėgiant tam tikras, tikrus elementus, pavyzdžiui, žinių, e, tam tikras išlygas dėl žinių elemento ir taip toliau. Mes norime, kad piliečiai gautų visą informaciją tiek Airijoje, tiek visoje ES apie tai, kiek mokesčių yra surenkama, kiek mokesčių yra nesumokama, mm, to, kuris galėtų būti skirtas e, viešosioms paslaugoms ir tai yra mums labai svarbus klausimai, e, įtvirtinant suverenės vyriausybių teisės, jos galėtų mažinti e, pelno mokestį, jeigu jų nuomonė tai yra būtina, mums tai yra asmenės svarbos klausimas ir mes pateikėme nemažai pakeitimų, mes prašysime pranešėjo uh, užtikrinti, kad būtų surenktos išsamios diskusijos dėl kompromisų ir sieksime, kad pranešimas būtų toks, kuriam galėtų visi pritarti ir kad parlamentas parengtų dokumentą, kuriam pritartų ne tik parlamentas, bet ir žmonės, kurie mus atsiuntė į parlamentą, tai yra atitinkamų valstybių narių piliečiai. Norėčiau uh, paraginti e, netaikyti tokios praktikos, kai susitelks tik didžiosios frakcijos ir priims tokį sprendimą, kurį atmes taryba ir galbūt piliečiai. Dėkoju. E, Molis Kotkato, žalių vardu. Aš e, tikrai nuoširdžiai norėčiau padėkoti pranešėjams už jų darbą, už jų geranoriškumą, e, bendraujant ne tik su savo frakcijomis, su kitomis frakcijomis, nes tai yra sudėtingas klausimas. Pirmiausia, keletas pastabų apie visą procesą, paskui pereisiu prie pakeitimų. E, vyko keletas šešėlinių e, pranešėjų ir dvišalių susitikimų prieš vasaros atostogas. Tai buvo konstruktyvus darbas, bet e, paskui nebuvo e, surinkta šešilinių pranešėjo, tik trys numatyti vėliau. Aš džiaugiuosi tuo, e, analys sakė, kad sekretoriatas parengė, rengė kompromisus, bet bijau, kad tik tai atsižvelgiama į dviejų didžiųjų frakcijų uh, nuomonė, jeigu taip yra, tai prieštarauja dvasiai mūsų darbo parlamente, kai reikėtų nuo pat pradžių atsižvelgti į visų e, frakcijų interesus. Ir mes esame viena iš mažesnių frakcijų ir mums tai labai aktualu, tą noriu akcentuoti. E, e yra labai daug pateikta pakeitimų ir yra net ir frakcijų viduje daug susiskaidimo. E, matome, kad pagal valstybės, pagal frakcijas e, yra susiskaidimas, nes e, tas klausimas tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek Europos Sąjungoje yra labai prieštaringas. Bet mes bandome užtikrinti, kad visų ES piliečių labui veiksime, nesivaikysime siaurų nacionalinių interesų, nes e, jeigu elgsimės taip, tai uh, E, mes pasiduosime didžiųjų tarptautinių bendrovių e, tarsi įtakai, kurios to siekia. Mes e, nenorime tokių pasidalyjimų, nenorime, kad nacionaliniai prioritetai taptų viršesni už piliečių interesus. Sažiningas mokesčių nustatymas neturėtų būti siemas su tam tikromis valstybėmis. Mes taip pat turime užtikrinti, kad bendrovės konkuruotų inovacijų srityje ne e, inovatoriškų metodų, kaip mažiau mokėti mokesčius e, srityje. Mums e, labai rūpi kai kurie klausimai, bet vienas iš tų svarbiausių neatsispindi pasiūlymuose. Tai yra didžiosios bendrovės apskaitos didžiosios bendrovės, kurios tarsi vadovauja visai, e, visam mūsų darbui. Ir tai yra didžiosios audito bendrovės. 341 e, pakeitimas mūsų ir kalba apie tai, kad reikėtų e, išskaidyti tokią monopoliją tų didžiųjų bendrovių primetančių savo nuomonę. Dėl CCTB mūsų nuomonė komisija yra pateikusi silpnų pasiūlymų. Mes turėtume uh, E, nežiūrėti į nacionalinius interesus, bet turėtume būti ambicingi ir reikalauti, kad komisija tikrai užtikrintų, jog būtų įtvirtintas CCTB principas. Bet e, šiuo pranešimu mes to nepasieksime, tik tačiau turime mm, parodyti savo lyderystę. Mes e, turime e, sustiprinti komisiją, pasinaudoti piliečių valia ir e, per ją jos pagalba padaryti komisiją stipresnę. Antras dalykas - informatoriai E, taksė komitetas nebūtų buvęs sukurtas ir mūsų pozicija būtų silpnesnė, jeigu mes nebūtume išgirdę e, tos vidinės informacijos, kuri buvo mums atskleista. Ir mes turime e, gal siekti, kad pranešime bus sustiprintos nuostatos dėl informacijų, informatorių apsaugos. Toliau pranešimai atskaitami pagal kiekvieną šalį. Tai E, labai stiprus elementas, mes dėl to pritarėme ir mm, parlamentas e, turi siekti, kad tai būtų įdėkta, tai užtikrins didesnį skaidrumą. E, mokesčių srityje aš tikiuosi, kad per kitus tris šešėlinių pranešėjimų sutikimus mes pasieksime sutarimo ir kad sieksime plataus kompromiso E, kuris atsižvelgtų į tikrą daugumą, nes yra skirtumas tarp kompromisų ir e, konsensuso ir mes turėtume siekti vengti neteisingo konsensuso, kuris prieštarautų mūsų darbo dvasiai. Miskato and now for EFT. Dėkoju, toliau EFD Marko Dzanė. Dėkoju pirmininkė, Ir aš noriu padėkoti dviem pranešėjams, kurie pradėjo tą konstruktyvų dialogą. Jau pirmą kartą mes esame e, pastebėję, kad e, paaiškėjo tokių diskusijų objektų, kurie yra bendrėjai ir dėl kurių mes randame konsensusą, sutarimą ir tai yra pozityvus pagrindas, bent jau mano akimis žvelgiant. Aš pamėginsiu pristatyti tos aspektus, kurie yra esminiai ir kurių trūktų tose kompromisuose dėl kurių mes diskutuosime. Visų pirmiausia, laikausi nuomonės, kad du pagrindiniai dalykai, kuriuos svarbu pabrėžti, tai yra skaidrumas, skaidrumo savoka, nes tai yra šiandieną pamatinis dalykas, kai iškeliame viešumon šią problemą. Ir Komisija dirbo prie taksę ir puikiai suvokdama, kaip sudėtinga gauti dokumentus, išgauti informacijos dėl šių visų klausimų. Todėl mūsų požiūris turėtų būti vieningas dėl skaidrumo. Dėl atskirų šalių pranešimo, tai mes bandome kurti tokią sistemą, kuri būtų paprasta ypač e, apie sistemą dėl finansinės informacijos atskleidimo, kuris būtų privaloma ir didiesiams bankams. Taigi, kol kas e, toks e, šalių pranešimas yra sudėtingas. Todėl labai norėtųsi, kad sistema būtų suprantamesnė ir suvokiama ne tik techniniams darbuotojams, bet ir paprastiems piliečiams. Kitas svarbus dalykas. Turime sukurti konkurencingumo sąlygas, kurios būtų taikomos visiems ES veikiančioms subjektams, įmonėms. Tai turėtų sustiprinti CC TB. Tai yra sąlygų, prielaidų kūrimas, kurios galiotų visoms valstybėms narėms, žinoma, paliekant tam tikrą diskreciją valstybėms narėms, kokius taikyti mokesčius atskiroms įmonėms. Bet ta pagrindinė bazė turėtų būti bendra visoms valstybėms. Tai nebūtų diskriminuojanti E, bazė, kuri verstų įmonę palikti vieną šaltį ir įsikraustyti vykdyti veiklą į kitą. Yra ir kita svarbi e, bėda, tai yra mokesčių slėpimas. Ir šioje srityje trūksta koordinavimo Europos lygių. Mano manimu, trūksta daugiau skaidrumo, čia reikėtų galbūt parengti tokį viešą e, Europoje veikiančių įmonių registrą. Nes kol kas nėra nei domenų bazės, nei kažkokio keitimus informacija būdo, nes nacionalinės domenų bazės kitas įk yra ribotos, labai sunku rasti tą informaciją. Todėl toks viešas europinis registras būtų uh, labai reikalingas. Šioje ataskaitoje trūksta ir kitų dalykų ir mes juos pasiūlėme savo pakeitimuose. Pirma, tai neapibrieštas bankų vaidmuo. Kivaizdu, kad bankai ir turėjo ir tebe turi labai svarbu vaidmenį konkurenci, užtikrinant konkurencingumą ir siekiant mokesčių slėpimo, išaiškinimo ir mokestinio sukčiavimo išaiškinimo. Todėl labai daug kalbama apie mokesčių e, sistemas, bet aš norėčiau tik pastebėti, kad bet, kokies, bet kokie pinigų srautai vis viena vyksta per bankus. Todėl mes turime pareigalauti iš bankų, iš finansinių institucijų, kurios vykdo savo veiklą ES, daugiau skaidrumo, kad būtų įmanoma atsekti tos pinigų srautus ir kad niekas nebegalėtų meluoti arba slėpti arba išplauti tos pinigus. Taigi štai koks yra bankų vaidmuo. Ir dar kitas pastebėjimas, čia manau mums bus sudėtingiau susitarti, labai malonu man pastebėti, kad kasdieną vis labiau ryškėja politinė valia kai kuriuose valstybėse narėse spręsti šitas problemas. Prieš kelias dienas spaudoje matėme turiuomenėje Vokietijos žiniasklaidą, kad e, kai kurios valstybės narės e, patvirtino mokesčių slėpimo priemonės. Kovos su mokesčių slėpimais priemonės, todėl šiandieną tai yra puikus įrodymas, kad e, yra politinė valia spręsti šitas problemas problemas ir veikti kartu. Galiausiai paskutinis pastebėjimas, irgi susijęs su bankais. Svarbu parengti rekomendacijas dėl kontrolės ir baudų taikomų tiems, kurie nesilaiko reikalavimų. Tam, žinoma, reikia kartu susitarti dėl to, kas yra tie mokestiniai rojai, kas yra juodai sąrašai įtrauktos šalis. Ir taip pat privalu susitarti dėl tų sankcijų, baudų tiek įmonėms, tiek finansinėms institucijoms, kurios nesilaiko skaidrumo taisyklių, kurios nebendradarbiauja ir kurios tęsia tokią savo veiklą šalyse įtrauktose į juodai sąrašą. Ir dar trumpai dėl informatorių. Žaliųjų kolega labai teisingai pastebėjo, kad e, be informuotojų šiandieną Europos parlamente mes galbūt ir visoje Europoje negalėtume išsamei turėti tos informacijos ir apie tai diskutuoti. Todėl reikia, kad komisija patvirtintų teisės aktus, kurie gintų informuotojus. Aš, kaip Italijos atstovas, norėčiau pateikti pasiūlymą, teisės akto pasiūlymą, kuris galėtų būti naudingas, nes mes jau turime galiojančius teisės aktus, kaip apsaugoti liudytojus kurie um, išduoda mafiją Italijoje. Toks teisės aktas galėtų būti pavyzdžių. Dėkoju. ENF frakcijos vardu niekas nepaprašė žodžio. Ir atrodo, kad niekas daugiau nebeprašo žodžio. Ne, mat, kažkas pakėlė ranką ir paprašė žodį ponė Fernandes. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už atliktą darbą. Norėčiau pasisakyti savo ir pono Harigi vardu, kuris pateikė kelis pakeitimus šiai ataskaitai. Dėl mokestinių rojų parlamento pozicijoje yra problemų nes privalu rasti objektyvius kriterijus. Haurigi ir aš pats pateikėme tos pakeitimus, kuriuose nurodėme tuos kriterijus. Nes mums reikia kažkokių standartų, kriterijų, kuris remiantis mes galėtume nustatyti, kas yra tas mokestinis rojus. Galbūt, pavyzdžiui, pelno mokesčio nebuvimas arba neapmokestinimas šalies gyventojų, kurie vykda veiklą arba e, slapti mokestiniai susitarimai, laikini susitarimai, toliau e, bankinius, bankinio konfidencialumo e, reikalavimai arba informuotojams netaikomi e, reikalavimai. Yra įvairiausių kriterijų ir mes privalome aiškiai susitarti, kas yra tas mokestinis rojus. E, turime taip pat apsispręsti dėl mokestinio identifikavimo numerio. Turime įtraukti mokesčių institucijas, kurios prisidėtų prie šio darbo. Ypač nagrinėdamos tarp valstybinės bylas atvejus, Man atrodo, kad Europa, ypač Europos parlamentas, neturėtų apsigauti. Parlamentas dalyvauja primdamas teisės aktus ir ponas Šoibleris visiškai nesenai dalyvavo mūsų komiteto darbe ir turime įsiaiškinti, ar taryboje sprendimai yra primami vienbalsiai. Dėkoju. Ponas Sand, prašom žodis jums. Labai trumpai, pirmininkė, aš norėčiau pateikti vieną pasiūlymą, atsižvelgiant į tai, kad e, čia parlamento narių yra nedaug, kurie turi abejonių dėl šio dokumento, tai norėčiau pakalbėti apie skaidrumą ir konvergenciją, nes šiame tekste daromas skirtumas, kas yra skaidrumas ir kas yra konvergencija. Ir mes balsuosime atskirai dėl skaidrumo, bet nebūtinai balsuosime dėl konvergencijos. Konvergenci, e, koordinavimas jau yra jau atskira savoka. Ar tai yra skaidrumo koordinavimas? Taip. Ar tai yra konvergencijos koordinavimas? Ar tai yra mokesčių dydžių koordinavimas? Na, savokos prasme tekste turėtų būti kažkoks e, aiškus skirtumas. Tai būtų labai naudinga, jeigu tekste būtų tas aiškumas. Dėkoju. Vėlgi kreipiamės į pranešėjas. Kas norėtų pradėti? Ponas Niedermayer. Labai puikiai diskusija. Paminėti tikrai probleminiai klausimai, dėl kurių dar kalbėsime per artimiausias dalis. Ir e, sutikimas su šešėliniais parnešėjais turėtų padėti rasti kompromisą. Bet mes taip pat turime prisimti atsakomybę, kuomet siūlome savo kompromisus, nes kompromisas reiškia, kad jisai turi būti priimtinas ir daugelį frakcijų. To turime nepamiršti ir tikiuosi, kad mums gali pavykti nes e, remiantis tuo pranešimu mes galime e, kompromiso pasiekti, o ne balsuoti atskirai dėl visų pakeitimų. Taigi dėl to mes dar padiskutuosime ir tikiuosi padiskutuosime dėl e, pasiūlymų, kurie remiasi faktais, kurie labai aiškus, nes e, mes taip pat balsuosime dėl priedų. Taip pat negaliu nepaminėti, kad e, Bet problema iškilo ne dėl to, kad mes kalbėjome apie informuotojus, bet dėl kitų priežasčių. Ir dabar mes kaip tik kalbame apie tai, kaip įspręsti BEPS problemą. Apie tai mes jau kalbėjome ilgą laiką. Taigi lauksiu tų diskusijų ir tikiuosi, kad mūsų ataskaita bus labai aiški ir lauksime jūsų paramos. Ačiū liūdikai, o dabar analizė. Ačiū, tikrai nenoriu užbėgti už akių toms diskusijoms, kurios vyks šešėlinių pranešėjų posėdėje. Galbūt vieną kitą dalyką pakomentuočiau. Džiugu, kad buvo pateikti komentarai, pastabos, už juos noriu padėkoti. Aš labai trumpai. Ponas Lukarinė pastebėjo svarbių dalykų dėl sąžininko mokesčio mokėtojo spaudo. Tai turėtų būti na, rimtas procesus. Ir dėl teksto turime susitarti, kad jis būtų primtinas ar komisija toliau turėtų vertinti tą mokestinį atotrukį. Na, sakyčiau, kad procesas jau yra per daug politizuotas. Komisija nori e, griežtesnės sistemos, bet kai kas jau buvo e, iš sistemos pašalinta, bet e, ne visi laikosi jau numatytų reikalavimų. Taigi apie tai kalbėsime toliau. Komisijos vaidmuo tarptautiniuose susitarimuose dėl C1. E, prekybiniai susitarimai yra aptarti jau toliau tekste, bet jeigu norite, mes galėsime prie to sugrįžti. Ir galiausiai dėl mokestinių amnestijų. Atrodo, kad valstybės pačios pageidavo, kad komisija patikslintų, kuomet galėtų būti taikomos tokios mokestinės amnestijos. Sakyčiau, kad tai nėra kišimasis į valstybių narių e, suverenitetą. Mes norėtume tiesiog daugiau stabilumo. Tęsime diskusiją dėl šio klausimo. Toliau dėl guja komentarų. Galiu pritarti jūsų nuomonėje, tikrai reikia pusiausvėros balanso ir skaidrumas yra labai svarbus. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad šioje ataskaitoje nekapama apie minimalius ir maksimalius mokestinius dydžius. Net tai yra šios ataskaitos objektas. Ir ponas Sans irgi pastebėjo, kad nėra ataskaitoje tokios vietos, kuri pasiūlytų tą minimalę arba maksimalę mokestinę dalį dydį. Tiesiog mes norime taip pat pasakyti, kad įtrauk, siekime įtraukti ir mažiausių frakcijų e, pakeitimus. Kadangi tokių pakeitimų yra, labai sudėtinga pradėti tą, sekret, e, tą visą darbą. Mes bandome įtraukti ir sekretoriatą ir e, siekime tų kompromisų bet e, tie kompromisai neturėtų būti, kaip jūs siūlėte, tokie, kurie nebūtų priimtini visiems. Mes norime, kad juos palaikytų visos frakcijos. Toliau, audito didžiosios bendrovės. Tos keturios didžiosios audito bendrovės. Mes čia galėsime padiskutuoti tiek su šešėliniais, tiek tikriausiai ir uh, plenarnėje sesijoje. Toliau, dėl CCTB. Ponas Dzanė apie tai kalbėjo. Sakyčiau, kad e, tai diskutuosime kartu su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, nes komisija laikosi dviejų pakopų žingsnių ir e, modelio. Mes norėtume, kad viskas būtų greičiau Dėl informuotojų sakyčiau, kad tekstas pateikė daugiau paaiškinimų, gal ir buvo pateiktas pasiūlymas, kad reikia turėti kažkokį tai fondą, iš kurio būtų finansuojami šitie informuotojai. Dar kitas aspektas - skaidrumas. Vėl ponas Dzanė apie tai kalbėjo. kai kurie iš jūsų, kurie um, esate susipažinę su kas susipažino su Elgesio komiteto parengtais dokumentais, puikiai suvokite, kad e, tie dokumentai gali padėti susidaryti įsamesnį vaizdą. Toliau, bankų vaidmuo. Tekste yra vieta, kur kalbama apie e, kovą su pinigų plovimu ir apie tai mes diskutuosime su šešėliniais pranešėjais ir dar trumpai dėl paskutinių komentarų. Visiškai galiu pritarti dėl pono Fernandės pastabos apie mokestinius rojus. Taip, reikia tų kriterijų, kurie padėtų identifikuoti tos mokestinius rojus. Ir ne vienas kolega apie tai kalbėjo mes turėtume pranokti tą EBPO požiūrį ir kaip tik e, dėl to, man atrodo, mes visi susitarėme. Ir pono Sans pastaba. Kaip jau pastebėjote, šita ataskaita yra padalinta į tris dalis ir dar yra rekomendacijos bei priedas. E, o tos dalys paprastos - skaidrumas, koordinavimas, konvergencija. Bet kai kalbame apie konvergenciją, tai nėra e, joje kalbama apie minimalius ir maksimalius mokestinius dydžius. Mes kalbame apie tų procesų konvergenciją, sistemų ir apibrėžčių konvergenciją. Na, tokia linkme yra rengia, buvo parengta ataskaita ir tikiuosi, kad kolegos būtent taip įsiskaitys į tą ataskaitą ir geriau ją supras. Dėkoju analys, balsavimas yra numatytas, tikiuosimės, kad dėrybos bus sėkmingos, balsuosime gruodžio 1, o plenarinėje balsuosime sausio mėnesį. Yra dar norinčių, kad balsavimas vyktų plenarinėje Strasbūrė. Dar gruodžio mėnesį. Dar pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys. Kągi puiku, frakcijos yra informuotos, kaip mes dirbsime toliau. Baigime šio punkto nagrinėjimą ir toliau iš karto pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra septintasis punktas ES vaidmuo tarptautinėse pinigų, finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir organuose mūsų pranešėja Silvija Guliar. Um, <clears throat> no, so much. Ačiū pirmininkė. Ačiū, bet kalbėsiu vis dėlto prancūziškai, nes turime gerų vertėjų. Noriu padėkoti visiems, kurie skyrė laiko tam, kad um, pateiktų pakeitimų. Um, taigi, ačiū už pakeitimus. Um, šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems. Turime 170 pakeitimų. 117 pakeitimų. 170 pakeitimų. Ir mm, rengsime kompromisus. Norėčiau dabar pateikti keturias pastabas ir padaryti vieną išvadą. Pirmoji pastaba. Nuo pakeitimo pateikimo termino Jam pasibaigus Europos komisija pateikė teisėjų kūros pasiūlymą, remdamas 138 e, sutarties straipsnių, kuris susijęs su atstovavimu eurozonoje. Reikės į tai atsižvelgti. E, daugelis pakeitimų buvo už arba prieš paminėjimą, kuris yra mano e, pranešime, taigi mums dabar reikės ieškoti sutarimo tarp įvairių šešėlinių pranešėjų, bet manau, kad iš karto dabar turiu pasakyti, kad mm, komitetas tikrai dirba. Antra, yra keletas pakeitimų susijusių su skaidrumu. E, kolegos pateikė įvairių, įvairaus detalumo e, pakeitimų. Pavyzdžiui, Sven Gygold nori eiti šiek tiek toliau ir aš manau, kad mes visi sutarėme, kad reikia didinti skaidrumą, bet dar reikia spręsti, kas pragmatinių po, požiūrių yra svarbiausia. Ar reikia gilintis į detalės, ar reikia tiesiog nustatyti principą. Mes apie tai pakalbėsime. E, kai kuriuose pakeitimuose yra Mm, norima pasakyti, kad kai kurios institucijos, kai kurios organizacijos galbūt neužtikrina pakankamo skaidrumo vartotojams. Manau, kad galėtume įrašyti tokius pakeitimus, tik reikia sutarti dėl jų formos. Kai pastarąjį kartą Ekon komitete mm, lankėsi Mario Draghi, atsakydamas į mano klausimą, jis kalbėjo apie tai, kad, kad Centrinis bankas dabar dirba skaidriau ir mm, aptarėme, kokius patobulinimus čia dar būtų galima dėkti be ypatingų pakeitimų. Ir vėliau manau, kad galima jau pradėti dirbti, vėliau viską galima būtų formaliai įtvirtinti tarp institucinėme susitarime. Trečias e, pastebėjimas. E, galbūt galėtume patikslinti kai ką, kas buvo paminėta pirmajame pranešime. Taigi, visos frakcijos sutarė, kad reikia didinti atskaitomybę visų ES institucijų atskaitomybę. Tai yra Europos komisijos, e, Centrinio banko, taip pat e, ESMA, EJOPA. Apie tai mes kalbame ir galėtume stiprinti dialogą su šiomis institucijomis, jį labiau struktūrizuoti E, pragmatiniu požiūriu, o prireikus galėtume visą tai e, įtvirtinti formaliame sustarime. Ketvirta, valstybių narių pozicija e, tokiose institucijose kaip FSB, G20 ir kitur. Finansinio stabilumo valdyboje. Taigi, kaip valstybės narės dalyvauja tame lojaliame bendradarbiavime, kaip dalyvauja bendrojo sprendimų prieimimo procedūroje. Ir aš manau, kad šioje srityje mes galėtume eiti į priekį keliais etapais. E, pavyzdžiui, vienas etapas yra bankų sąjunga, valstybės narės e, jai pritarė, yra priimti tam tikri bendri teisės aktai, taip pat yra sukurtos bendros institucijos ir ar čia dirbsime per Europos bankų agentūrą, kurioje atstovamos 28 valstybės narės ar kitaip. Bet turiu pasakyti, kad mm, aš nustebau pamačiusi, kad e, kai kur mūsų nuomonės suartėjo su JAV, žinoma, kai kur mes nesutarėme ir turiu pasakyti, kad amerikiečiai prašo didesnio nuseklumo e, Europoje e, ir kongrese. Atrodo, kad dabar yra keliami tokie patys klausimai, kaip ir keliami čia, pavyzdžiui, dėl atskaitomybės. Ir Mes ir toliau diskutuojame su ekspertais ir įvairiose, pavyzdžiui, JAV agentūrose, kurios yra atsakingos už tokių tekstų, kaip, pavyzdžiui, Dot-Frank rengimą, e, akivaizdu, kad yra tam tikrų musiejančių dalykų. Ir e, finansiniai klausimai nėra įtraukti į TTIP susitarimą. E, nelabai pasistumėta tokiuose sritise kaip lyginamieji standartai. Vis dėlto aš manau, kad galima dirbti su bendra transatlantinė darbo tvarkė ir taip pat ir, e, nes tai yra labai svarbi pasaulinio finansinio darbo dalis. Ir Europos komisija jau ėmėsi tam tikrų priemonių. Manau, mes turime galvoti, kaip dirbti pragmatiškiausiai, be didelių apribojimų. Ir aš pati pateikiau tam tikrų pakeitimų savo pranešimui, nes pavyzdžiui, yra tam tikrų grupių taryboje, kuri nori didesnio koordinavimo ir siekdami bendrų Europos interesų mes turime siekti, kad sprendimai, kurie priimami Europos viduje, būtų ginami Europos išorėje. Nes gali būti, kad kai kurios valstybės narės, e, joms gali kinti pagundą su, sužlugdyti tai, kas buvo priimta ES viduje. Manau, kad mes visi turėtume būti suinteresuoti nuosekliai gyventinti tai, kas yra nuspręsta. Ir taip pat e, tokie dalykai ir reikėtų taip pat ginti ir tokius dalykus, kurie priimami, pavyzdžiui, Bazelio komitete. Taigi, priimsime sprendimus šešėlinio pranešimų susitikime, sieksime pusiausviros tarp įvairių pakeitimų. Aš e, dirbsiu su visomis frakcijomis, sieksiu kaip galima platesnių e, kompromisų. Matau iš pakeitimų, kad kai kas nenori, kad ES pozicija būtų plėtojama tarptautinėje arenoje, kai, kai kas galbūt ne, nesiekia konsensuso. Taigi tiek. Merci bien, Sylvie. Ačiū, Silvi. E, e, Sirpa Pietikainė, NPP, šilni panešė. Ačiū. Norėčiau padėkoti Silvi už puikų darbą. už aistrą, intelektinius didžiulius pajėgumus, kuriuos matome šiame darbe. E, mes taip pat e, pateiksime tam tikrų pakeitimų. Jūs labai gerai e, visas kategorijas pristatėte, jos atspindi visas diskusijų temas E, galvoju apie teisingą kryptį, teisingą poziciją, e, visi pakeitimai atrodo ir atspindi tai. Kaip sakėte, didžiausias prioritetas - užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę, e, vientisumą, nuoseklumą ES veiksmų ir atstovavimo. Man atrodo, kad visi tai supranta ir nori tų pačių dalykų. Kitas svarbus dalykas yra kaip sprendžiama drąsiai tokie e, dalykai kaip reikalavimas, kad būtų užtikrintas didesnis nuseklumas ES veiksmų, ta vienos vietos atstovavimo mintis. Aiškus yra parlamente politinis pasidalymas ir mes turėtume patys apsispręsti, kokios pozicijos mums laikyti. Uh, Aš e, šiek tiek bijau, kad jeigu mes bandysime viską labai gerai subalansuoti, tai šiek tiek paminėsime viską. Kalbėsime apie pusiausvę tarp valstybių narių ir ES kompetencijų, bet iš tikrųjų tokiu būdu nieko mes nepasieksime. Taigi norėčiau paraginti pranešėją imtis e, drąsesnių žingsnių ir atsižvelgti į į pakeitimus atitinkamus, kurie yra labai svarbus ne tik užtikrinant geresnį e, reguliavimą, bet ir e, didesnį ES konkurencingumą ir įtvirtinant mūsų bei mūsų bendrovių vietą pasaulyje. Tai nėra, pasaulyje tai nėra koks nors e, smulkus klausimas ar akademinės diskusijos apie e, poziciją e, mūsų dėl ES integracijos. Tai yra platesnė tema apie tai, kaip mes e, E, tvarkomės su savo pozicija, konkurencingumu, augimu e, pasaulio kontekste ir e, kaip mes užtikriname geresnį reguliavimą ir siekiame išvengti dviejopų standartų. To bijo mūsų partneriai dažnai iš JAV. Taip pat norėčiau paraginti jūs atsižvelgti į pakeitimus į tuos elementus, kurie siekia turinti stiprų par, tvirtą parlamento vaidmenį. Taip pat reikėtų e, skatinti e, mąstyseną ir gairės, kurios nebūtų iškart siemos su politika. E, pavyzdžiui, šešėlinė bankininkystė. Ir mes nieko negalime pasakyti Mes turime atsižvelgti į tokius dalykus. E, apskaita visiems ta tema yra artima, bet jeigu nebus pakankamo reguliavimo, tai e, viskas gali pakrypti labai blogą neigiamą linkmę. Ir ar mes turime politinės valios ne tik ES, bet ir tarptautinėse formuose apie tai kalbėti. E, toliau labiau techniniai aspektai EBPO, taip vadinamos BEPS rekomendacijos e, bazės erozijos ir pelno perkelimo rekomendacijos. Ar mes e, turime ką pasakyti dėl skirtingų pasaulio dalių? Ar egzistuos skirtingos sistemos ir atsiras dviejopi standartai? Taigi reikia būti vieningesniems, e, nuoseklesnė pozicija, ambicinga e, demonstruoti. Tai yra susiję ir su ES konkurencingumu. Reikės atsižvelgti e, ir į finansinį reglamentavimą, ir į standartų kūrimą. Taip pat reikia galvoti ir apie neformales institucijas, kaip didįjį septynetuką ir dvidešimtuką, nes jos yra, tos grupės labai svarbios apibrėžiant darbo tvarkai ir reikia galvoti apie bendrąją ekonomikos politiką. Pasakysiu, kad skaidrumas mūsų didžiausias yra prioritetas, o dėl kitų dalykų nuoseklumas, vientisumas. Mes turime taip pat siekti būti vieningi. Ačiū. E, Matydėvo socialistų vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Silvi e, Guler, pasveikinti ją parengusi šį pranešimą, taip pat padėkoti jai už tai, kad jis siekia visus įtraukti, siekia dirbti bendradarbiavimo dvasia. žinia institucijoms ir valstybėms narėms yra tokia, kad mes norime daugiau skaidrumo, e, daugiau atskaitomybės, kad būtų atsižvelgiama į visuotinius bendrus interesus, įtvirtinta demokratinė kontrolė, kad eurozonai ES būtų gerai, tvirtai atstovaujama ir labai svarbu, kad tie signalai sulauktų plačios parlamento narių e, paramos. E, taip pat kalbam apie parlamento vaidmenį, apie demokratijos aspektus atskaitomybę. Dėl skaidrumo yra tam tikrų niuansų. Mes prašome, kad būtų e, įvestas e, privalomas skaidrumo registras ir aš taip pat noriu pasakyti, kad taip gerai kalbėti apie skaidrumą, bet kyla pavojus, kad piliečiai bus paskandinti informacijos lavinoje Ir aš manau, kad dėl to yra labai svarbu, kad mes e, užtikrintume, jog atsirastų ekspertų tarp vartotojų visuomenės atstovų reikėtų paremti NVO, kurios veikia e, piliečių ir vartotojų labui, gina jų interesus. Dėl Eurogrupės ir ES atstovavimo matome, kad yra labai e, didelių skirtumų. Mes e, norime, kad e, nebūtų, kad būtų atstovama eurozonai ir Europos Sąjungai kartu. Tai aišku, yra laipsniškas procesas. Mes turime galvoti apie perspektyvą ir ar reikėtų numatyti datą uh, E, tokiam bendram atstovavimui galbūt tai suteiktų e, mums tvirtesnės pozicijas. Aš nemanau, kad e, vienu balsu turėtų ES visuomet kalbėti, bet kai priimami sprendimai, tada reikėtų atspindėti vieningą poziciją. Ir ar yra tikrai kas nors, kas uh, mano, kad pavyzdžiui kokia nors e, svarbi ES e, valstybė, tai kad ir kokia e, stipri ji būtų, galėtų viena bendrauti su Kinija, JAV ar kitomis šalimis. Manau, kad tai yra šiek tiek demagogiška kalbėti apie tai. Man atrodo, kad tokia pozicija yra pasenusi, neatspindi nūdienos iššūkių globalizuotame pasaulyje, e, galvant apie pasaulio finansus, reikia e, kalbėti apie tvirtesnį valstybių narių bendradarbiavimą tam, kad mes galėtume apginti, įtvirtinti savo vietą pasaulyje, įtvirtinti savo politinę e, sistemą, vertybės. Ir tarptautinėse finansų organizacijose reikėtų siekti taip mums atstovauti. Aš žinau, kad yra kitų frakcijų pateikti keletą panašių. Ir nežinau, ar reikėtų į sąrašą įtraukti visas organizacijas, kuriuose savaime Europos Sąjungoje. Ar pakanka kalbėti apie pinigų ir finansų sritį. Man atrodo, kad pirmiausia reikėtų kalbėti apie tas institucijas, kurios yra minimos pranešime ir tokiu būdu mes sustiprinsime savo poziciją. Taigi, laukiu tolesnių diskusijų su šešėlinis pranešiais. Ačiū. Labai Jums ačiū. EKR atstovų nėra, jie pakeliui. Dabar Emigel Viegas e, GUE frakcijos vardu. Sveiki visi. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad mes iš esmės nepritarėm viskam, kas pateikta pranešime, analizai. Ir taip yra dėl gana aiškių priežasčių. Politinė prasme mes e, visiškai priešinamės ideologiniams šio pranešimo pagrindams. Mes prieš juos. Mes suprantame, kad reikia e, stabilumo finansų sistemoje. Svarbu užtikrinti e, išteklių deramą paskirstimą, jų cirkuliaciją, judėjimą, bet mes e, prieštaraujame e, prieldoms dėl stabilumo e, pagrindų, dėl mechanizmų, kurie pristatomi kaip teisingi ar užtikrinantys stabilumą. Nestabilumas atsirado dėl to, kad yra privatizuota finansų sistema, tai prasidėjo 90-metyje. -me E, viešoji finansų sistemos kontrolė yra sprendimas. Aš atsiprašau, kad aš taip kalbu drąsiai šioje salėje, bet tokia yra mūsų pozicija. Ir laikas parodys, kad mes esame teisūs, ponas ir ponai. Kaip be būtų, mes sutinkame su tuo, kad reikia daugiau skaidrumo. Mums reikia mm, užsitikrinti didesnį demokratinį e, legitimumą e, tose institucijose, kurios kalba tautų vardu. Taip pat reikia pasaulinio masto taisyklių dėl skaidlumo ir atskaitomybės organizacijose. E, E, e, kurios atsuojama valstybėms, kurios palaiko dialogą tarp skirtingų institucijų, bet mes nesutinkame su ES e, mintimi, kad eurozonai turi būti atstovaujama vieningai ir arba kad visos 28 valstybės kalbėtų vienodai. Mums nes tai dar labiau nuo to e, lins mus nuo žmonių, e, nepriklausomai to, kiek paliatyvinių priemonių dar bus sukurta. Bandant e, užtikrinti ryšį su žmonėmis ar sukurti legitimumą, bet mes visi puikiai žinome, kur, tai, kur link tai veda. Manome, kad tokia idėja yra visiškai nesudarima su kultūrinės, politinės e, įvairovės e, egzistuojančios Europos Sąjunga idėja. E, siūloma kalbo, galvoti vienodai tas pats ekonominis modelis, toks pat vystimosi kelias, tą bando Europos komisija įgyvendinti ir tai visiškai netitinka šalių pasirinkimo, kurios gali visiškai skirtingai rinkti, žengti į priekį balsas. Apie kokį balsą kalbama mes įgirdime, tai yra didžiųjų finansų balsas. Tai yra svarbiausias dalykas, dėl to mes labai rimtai abejojame ir e, kažkokių institucijų kūrimas, kurie suauto Europos Sąjungoje bus e, tik tai dar vienas forumas, kuris e, neoliberales nesąmonės e, toliau e, skleis ar tų naujųjų konservatorių idėjas, matysime daugiau dar e, įvairių gairių, kurios e, kenks mūsų socialiniam modeliui, mums jau gana viso to ir niekas nespręs tikrųjų problemų. Norėčiau aš pateikti Jums pavyzdį, apie ką iš tikrųjų kalbu. Portugalijoje kairioji vyriausybė bus tuoj sukurta, tai yra kai politinės kairiosios skirtingų e, partijų atstovų koalicija, kurioje, kuris sieks atsisakyti transporto sistemų privatizavimo, tiksliau e, nebe, užkirs kelią tam, kad būtų privatizuotos tokios sistemos, nes jos dabar priklauso valstybei. Europos semestras dabar primeta mums konkrečias rekomendacijas, skaitas kiekvienai šaliai. Ir tai puikiai iliustruoja, kaip netinka mums ta vienoda ideologija, e, taikoma, kurią bandoma primesti visiems žmonės to nenori ir per paskutinius rinkimus dauguma e, Portugalijos žmonių pademonstravo, kad nori esminių pokyčių, nori iš esmės pakeisti mūsų šalies politinį modelį. Taigi baigsiu pasakydamas, kad mes nenorime matyti dar vienos priemonės, kuri apribos nacionalinį suverenitetą ir konkrečiai Portugalijos suverenitetą. Uh, tai apribotų e, suverenitetą ir e, užmestų mums jungą to projekto, mes, kurio mes nenorime. Ačiū. Dėkuoju, atrodo mūsų diskusijos dar gerokai įsiplėtė. Silvijai pati tai apibendrins pabaigoje. Žaliųjų atstovas. Filip Lamberts pakeičia Taip, aš kalbėsiu prancūziškai, o paskiau kalbėsiu jau anglų kalbą. Pirmiausia, dėl tos bendrosios perspektyvos. Taip, mes turime omenyje tą vis glaudesnę e, sąjungą ir tai jau yra federacijos perspektyva, todėl mes šioje vietoje galėtume prisijungti prie pranešėjos. Nėra jokių bejonių, tą svarbu pasakyti. Nepaisant to, tas glaudesnis e, integravimasis negali e, padaryti žalos mūsų demokratiniams režimams. Man atrodo, kad pasimas ir atvirkščias procesas, nes po euro krizės pastebėjome, kad nacionalinių kompetencijų perkelimas europinių į Europos lygį E, tarsi nominaliai sumažina demokratijos kontrolės e, aspektą nacionaliniu lygiu. Čia aš kaip tik turiu menyje ir Prancūzijos parlamentą. Mat, e, noriu pasakyti, kad visi nacionaliniai parlamentai vykdo tą demokratinę kontrolę panašiai, kaip ją atlieka Bundestagas Vokietijoje. Ir Europoje šio pavyzdžio dėja kol kas nėra labai laikomasi, nes visiškai nesenai, jeigu Bundestago deputatai nori e, susipažinti su vyriausybės dokumentais, tai jie tą teisę turi. Tuo tarpu kitose valstybėse tokios teisės parlamentarai neturi. Labai keista. Žinoma, nepieškime tik tai juodai arba baltai situacijos, nes e, viskas, kas vyksta šalyje, yra demokratiškai kontroliuojama, tuo tarpu Europoje ne. Ir akivaizdu, kad e, tai yra problema. Tai nėra vien tik tai skaidrumo bėda. Skaidrumas e, man yra labai svarbus, bet taip pat yra ir atskaitomybės, atskaitomumo nesvarbu kokią kalbą pasirinksime tą žodį. Tai, taip sakant, ataskaitos teikimas. Ir mes tiesiog prašome tos informacijos, kurios neprivalu atskleisti, kam tik tai norima. Tai štai mes norime tekste šį aspektą šiek tiek išryškinti ir prašyti tarybos, kad jinai parengtų tarp institucinį susitarimą ir kad komisija gautų įgaliojimus atstovaudama ES arba eurozoną tarptautinėse e, institucijose, jinai tą darytų savarankiškai. Tai, žinoma, susiję su ISB, tai yra tarptautinio skaitomybės standartų organizacija. E, Ir čia sprendimai yra labai politiniai. Todėl mes manome, kad galėtume pasinaudoti šią ataskaitą ir būtent šioje vietoje laikytis griežtesnės pozicijos aiškiai pabrėžiant, kad Europos institucijos yra atsakingos už apskaitos standartų nustatymą. Man atrodo, Trojkos ataskaitoje mes patvirtinome su nuomonė dėl e, FMI. Mes e, susitarėme dėl to, kad būtina kaž, rasti tarptautinį e, mechanizmą restruktūrizuoti valstybių skolas. Aš žinau, kad ataskaitoje kalbame apie instituciją, bet ne apie jos turinį, todėl, kai kalbame apie Tarptautinį valiutos fondą, galėtume e, pabrėžti būtent šitą aspektą. Ir dar vienas negatyvus pastebėjimas dėl to federacinio požiūrio. Kai kalbam apie e, pasidalinimą kompetencijos, kompetencijomis, e, tai akivaizdu, kad ES tos kompetencijos tarptautinėse institucijose neturi. Mes neturėtume, kad per tokį atstovavimą Europos institucijos piknaudžiautų tomis kompetencijomis, kurių jinai neturi ir kurios priklauso nacionalinėms valstybėms. Vienais atvejais tai pasiteisina, bet dažniausiai tai ne. Taigi čia aš ir baigsiu ir mes išsiuntėme savo pakeitimus, kurių, kuriuos mes aršiai ginsime. Puiku. Toliau EFD Marko Zanį. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Norėčiau išsakyti du pastebėjimus. Tai yra tas požiūris, tos vietos, kur mūsų požiūriai skiriasi nuo pranešėjo. Tai, ką mes galime palaikyti ir dėl ko mes pritarėme, tai yra Žinoma, pirmiausia, skaidrumas. Tai šiais klausimais manau, kad tiek mūsų frakcijoje, tiek ir kitose frakcijose yra aiškus konsensusas. Labai svarbu, kad šitos organizacijos, kurios vaidina tokį svarbų vaidmenį, kurios vaidina krizės valdymo vaidmenį, finansinės krizės sprendimo vaidmenį, veiklą vykdytų skaidriai labai skaidriai ir kad e, tai būtų, jų veikla būtų suvokiama paprastiems piliečiams, kurie dažnai nesuvokia, kodėl ir kaip yra primami šitų institucijų sprendimai. Ir kitas dalykas, kuriam mes galime pritarti, mes visiškai pritarėme tai demokratiniai atskaitomybei ir jau kolegos įsakė savo nuomonę. Manau, kad e, čia svarbu Europos parlamentui suteikti tam tikrus įgaliojimus, nes jisai išrinktas tiesiogiai piliečių ir turime tų įgaliojimų turėti daugiau kaip Europos parlamentas. Tiek e, rengiant teisės aktus, tiek ir paskiau kontroliuojant, kaip tie sprendimai yra įgyvendinami. Tai štai yra tos e, dvi vietos, du aspektai, kuriems mes galime pritarti. Tikimės, kad e, pasieksime čia gerų kompromisų. Dabar kitos vietos, dėl kurių mes netaip esame palankiai nusiteikę. Tai yra ES atstovavimas tartutinėse institucijose. Žinoma, tai yra politinė nuomonė ir akivaizdu, kad nuomonės frakcijų įsiskiria. Faktas yra tas, kad šiandien ES dėja parodo, kad jinai nepasirengus, nepasirengus atstovauti visas valstybės. Todėl Mūsų manimo čia dokumento vieta nėra tinkama, nes šiandien ypač finansinių teisės aktų srityje svarbu atsižvelgti į 28 valstybių narių skirtumus ir nuomonių skirtumus. Mano manimo yra svarbu, kad kiekviena valstybė galėtų apsaugoti savo sistemos ypatumus ir ypač apsaugoti savo interesus tose organizacijose, kurios, kurių sprendimai atsilieps pačioms valstybėms. Pateiksiu pavyzdį. Šiandien kalbame apie finansinio stabilumo uh, mechanizmo dėl papildomo kapitalo reikalavimų tai yra reikalavimai, kurių turi laikytis bankai. Tai štai tokio pobūdžio sprendimai ir rizikos įvertinimas dažnai nėra palankus bankams, ypač tiems, kurie yra paprasti komerciniai bankai, nes pavyzdžiui Italijos bankai, didėjai bankai Intesa San Paulio, būtent ir yra tokie komerciniai bankai. Tačiau investiciniams bankams, kurie dėja yra rizikingesni bankai, atneša naudos, o ne žalos. Tai štai tokia sistema yra palankesnė būtent anglosaksų šalims. Ir toks skirtumas akivaizdus ne tik Europos Sąjungai, nes tie sprendimai būtent atsiliepia nacionaliniams šalims ir negatyvus poveikis gali būti labai įvairus, nes mūsų finansinės sistemos yra nevienodos. Arba, pavyzdžiui, dar ir kitas atvejs. Šiandieną diskutuojame ne tik tose institucijose, bet ir Europos parlamente apie valstybės vertybinius popierius, kurie turėtų Mm, būti nerizikingi, ar apie, taip pat diskutuojame apie uh, tuos valstybės vertybinius popierius, kuriuos galėtų įsigyti tos didžiosios finansinės institucijos. Tai štai, jeigu šiandieną mes nuspręstume, kad valstybės vertybiniai popieriai techninę požiūrių ir nėra nerizikingi finans, nerizikingos finansinės priemonės, uh, tiek kapitalo požiūrių, tiek ir rizikos požiūrių, tai čia toks sprendimas gali turėti didelių pasiekmių, nes Europos bankai yra sukaupę apie 400 milijardų eurų tokių vertybinių popierių. Todėl štai kokių pasiekmių gali turėti tokie politiniai sprendimai reikalaujantis, kad bankai turėtų tų papildomų kapitalą. Bet jeigu mes nuspręsime, kad valstybės vardiniai popieriai, kurių uh, reitingas yra BB- ar BB+, tai tuomet vėlgi, pavyzdžiui, Italijos bankams tektų e, vėl sukrapštyti papildomus 200 milijardų eurų. Taigi, manau, kad uh, privaloma atsižvelgti į tokius sisteminius skirtumus. Žinau, kad kokia yra pranešėjos ir didžiųjų frakcijų požiūriai dėl tos, to bendro vieno ES atstovavimo, tačiau norėčiau, kad būtų atsižvelgta ir į mano išvardintus ypatumus bei skirtumus. Dėkoju, daugiau atrodo, kad kolegos daugiau nepaprašė žodžio. Ne, yra. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pastebėti keletą dalykų. Mano šalis, Rumunija, yra vertybinių popierių emisijos komisijos narė. Ir e, mes matome, kaip vyksta diskusijos dėl šios ataskaitos. Taigi Europos institucijos, kurios prižiūri draudimo sektorių, vertybinių popierių sektorių, taip pat atsakingos už privačių pensijų fondus. Ir tai siejasi su tarptautinėmis organizacijomis. Mano supratimu būtų klaidinga e, manyti, kad Europos institucijos turėtų būti atstovaujamos per skirtingas institucijas. Turime ESPA, EJOPA ir EPA. Ir taip pat dar turime sisteminės rizikos valdybą. Taigi daug kas yra atstovavimo skirtingose Europos, e, taptutinėse organizacijose ir net e, kai kas nežino, kad yra ir kitos Europos organizacijos, kurios dalyvauja taptutinėse organizacijose ir dažniausiai tas dalyvavimas yra tarsi paralelus, dvigubas. Iš tai ataskaitoje e, kviečiame kad e, toks atstovavimas būtų, taip sakant, grininamas, kad e, tose tarptautinėse organizacijose Europos Sąjunga būtų atstovaujama nedubliuojant tų pareigų. Taigi turime labai aiškiai pasakyti, kad nacionalinės priežiūros institucijos turėtų įgaliojimus ir Europos lygių, nes šiandieną 28 valstybėse narėse tos priežiūros institucijos yra skirtingos. Vienos prižiūri e, vertybinius popierius, pensijas arba draudimo sektorių ir retai, kur rasime vieną instituciją, kuri prižiūri visus šias tris rytis. ESMA, JOPA ir EBA, be kitako, irgi yra visiškai skirtingos institucijos. Todėl, jeigu mes norime kažkokio bendro priežiūros organo, tai turėtume jas apjungti. Turime kreiptis į valstybės narės, jas paraginti vykdyti veiklą kaip įmanoma nuosekliau. Turime taip pat e, standartizuoti ES atstovavimą tiek Frankfurte, tiek kitose e, tarptautinėse organizacijose. Nes situacija neiški. Funkcijos dubliuojasi. Organizacijos siunčia savo atstovus į vairias e, taptautinės organizacijas dėl draudimo, dėl privačių pensijų, dėl vertybinių popierių ir panašiai. Tai, sakyčiau, mūsų kitas žingsnis turėtų būti būtent šią linkmę. Rumunija 2013 metais buvo apjungtos trys priežiūros institucijos. Iš trijų buvo viena padaryta. Ir dabar institucija yra kaip viena vientisa organiza, organizacija, kuri prižiūri tas tris skirtingas rinkas. Tiesiog yra trys e, tos pačios organizacijos skyriai arba sparnai, taip vadinam. Ir mes stebime, kad į tokią situaciją susidariusi ir kitose valstybėse narėse. Taigi, Štai mes turėtume apsispręsti, kaip Frankfurte bus atstovaujama Europos Sąjunga. Ačiū toliau kolega Fernandes. Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Gulert už pranešimą. Tai yra didelis žingsnis į priekį, mano supratimu. Kai mes kalbame apie eurozonos valdyseną, tai ES atstovavimas turniniam valiutos fonde yra labai svarbus. Galėčiau paremti šitai minčiai, tik tai apgailestauju, kad pranešine eurozonos atstovavimas turėtų vykti per Eurogrupės pirmininką. Pavyzdžiui, vicepirmininkas, kuris atsakingas už eurozoną arba Europos komisaras atsakingas už ekonomikus reikalus, irgi galėtų atlikti šią funkciją. Tai čia iškelčiau politinį aspektą. Nemanau, kad e, galėtų būti vicepirmininkas arba koks komisaras, kuris prisimtų šitą atstovavimą. Tai turėtų būti Eurogrupės pirmininkas, nes tai yra vis viena tarptautinės organizacijos, e, kur dalyvauja daug bankų. Todėl tas e, atstovavimas turėtų būti labai aiškus. Manau, kad e, parlamentui tai yra proga išsakyti aiškę poziciją. Ja aš sveikinu ir manau, kad e, mes apsispręsime tikrai dėl gero pranešimo. Dėkoju. Daugiau prašančių žodžio nėra. Manau, kad e, kai kalbame apie tų organizacijų skaičių, tai čia yra atsakomybės klausimas. Ir jeigu mums nepavyks e, surasti tos pusiausvėros tarp įvairių aspektų, tai siūsime blogą žinę mūsų rinkėjams. Man visuomet džiugu išklausyti ir komisijos nuomonės, jeigu jinai ją norėtų pateikti. Na, iš tiesų tai pirmininkas suteikė žodį komisijai. Prašom komisija jums žodis. Taigi yra tas darbo dokumentas ir diskusija ir komisija pasiūlė taip pat savo tekstą dėl išorės atstovavimo ir manau, kad tiek dabartinis pranešimas, tiek uh, pakeitimai įrodo, kad mūsų nuomonės nesiskiria. Šitas pasiūlymas mums yra vicepirmininkės įgyve, pranešimo įgyvendinimo dalis ir išorinis atstovavimas yra tarsi antra pinigų ir ekonomikos sąjungos e, antras etapas, plėtros etapas. Mes taip pat pateikėme patobulinimų, kaip galėtume e, sustiprinti tą atstovavimą, kur jis taptų vieningesnis ir mūsų siūlymas e, reiškia, kad tose srityse, kur ES turi kompetenciją, tai eurozona turi išreikšti savo poziciją. Tai yra vientisas, vieningas atstovavimas. Tai, žinoma, yra kompetencijų klausimas ir labai tikimės, kad e, mūsų nuomonės artės prie bendro požiūrio ir Europos parlamente darbas pasistumės į priekį dėl Europos komisijos atstovavimo pasiūlymų. Mes manome, kad jie prisidės prie Europos sustiprinimo Ir e, tiesiog klausimas paprastas, kaip tai padaryti. Mes nekalbame apie ES vienokią ar kitą poziciją, bet tiesiog norime tą atstovavimą sustiprinti, padaryti stipresnį. Taigi, kadangi šitas pranešimas yra iniciatyva, e, pranešėjos iniciatyva parengtas, tai mm, aš neplanavau išklausyti ir komisijos nuomonės. Bet vis viena, labai svarbu sužinoti, ką ir komisija mano. Dabar žodis pranešiai. Labai noriu padėkoti komisijos atstoviai, kuri pakomentavo kompetencijų klausimą. Taigi pirmiausia, dėkoju už visas išsakytas pastabas. Dabar pabandysiu šiek tiek neišėlės e, juos pakomentuoti. Dėl konkurencingumo. Sustiprindami konkurenciją mes galim sustiprinti ir Europos e, konkurencingumą. Galiu atsakyti ponui Dzani. Jūsų pateikti du pavyzdžiai, na man jie yra suprantami. Jūs kalbate apie nulinę riziką, kitus dalykus, bet aš nesuprantu, kodėlgi mes negalėtume Europoje susivienyti ir kaip tas susivienimas galėtų padaryti žalos Italijos bankams. Nes e, mes parlamente patvirtinome rezoliucijas dėl valstybių skolų ir nelabai suprantu, kaip e, tų rezoliucijų netaikymas arba nacionalinių sprendimų palikimas galėtų jūsų valstybę apsaugoti. Juk diskusijos vyksta pasauliniu lygiu, Europos lygiu, kaip dėl kai kurių taisyklių mes jau apsisprendėme, Ir man susidaro įspūdis, kad net jeigu norėtume apsaugoti tam tikrus valstybių nacionalinius ypatumus, vis viena mes galėtume susiburti tuos interesus ginti kartu. Bet, žinoma, nesutikime jokių garantijų atskiroms valstybėms dėl tų valstybinių interesų. Mes ieškome tiesiog bendro vardiklio, tik tai dar kartą sakau, kad nesuprantu, kad šitie sprendimai, eiti bendra linkme, padarytų žalos jūsų valstybei. Na, bet jeigu norite, mes galime susitikti ir dvišalių pagrindų viską aptarti. Madi kalbėjo apie tai, kad tikrai negalime dėl visko susitarti, yra skirtumų, koks tas turėtų būti atstovavimas. Tai aš tą puikiai suprantu, panašiai kalbėjo ir Filipas. Taip, turime griežtai suformuluoti savo nuomonę, ir čia atsakau pirmininkui, turime apibriežti, kas už ką yra atsakingas. Federalinėje sistemoje viskas yra aišku. Funkcijos nesidubliuoja. Manau, kad TF, Tarptautinio valiutos fonde, yra tos teisės valstybėms narėms žinoti, kas vyksta su jų pinigais. Taigi jeigu aš ir matau komisijos pasiūlyme interesą, tam tikrą interesą, vis vieną aš galėčiau ir jam pritarti. Man sunkiai suprantama, kaip ES galėtų išsaugoti tiek daug vietų tarptautinėse e, institucijose. Reikia procesą supaprastinti ir nusistatyti terminus. Mes jau identifikavome tam tikrą tarptautinių organizacijų skaičių ir žinome, kaip elgtis. Dėl bankų. Nors uh, Nėra konkrečių pavyzdžių e, pranešime apie šešėlinę bankininkystę, tai vis viena aš galiu pritarti minčiai, kad yra skirtingos bankų sistemos ir kad reikia šiek tiek e, daugiau tvarkos. Buvo kalbėta apie tą betvarkę. Na, reikia tikrai reikia daugiau tvarkos. Apie tai kalbėsime šešėlinių pranešėjų susirinkime. Buvo pateikta daug įdomių pakeitimų ir esu pasiruošusi diskutuoti su visais. Norime, kad e, ta pozicija būtų tikrai tvirta, nes e, praeitoje kadencijoje buvo tiek daug ataskaitų, pranešimų, dėl kurių mums pavyko susivienyti, susitarti. Mus išgirs tik tai tuomet, kai būsime vieningi. E, jeigu jūs manote, kad darbas yra pakopinis, tai džiugu, mes galime taip dirbti. Jeigu pranešimą parems ir e, tie, kurie dėl jo abejoja, aš tas abejonės beje puikiai suprantu, tai mes galime susitarti nepažeisdami savo pozicijų, savo abejonių. Europa gali būti tvirtesnė ir sujungti savo socialinį modelį, liberalų modelį. Nes jeigu to nepavyks padaryti, tai nuo to nukentės visi. Taigi trečiadienį su šešeliniais pranešėjais esu pasiruošusi dėl visko diskutuoti, o jeigu reikės, dar surenksime ir papildomų susitikimų. Dėkui, Silvijai. E, lapkričio 30 arba gruodžio 1 mes balsuosime dėl pranešimo o balsuojimas plenarinė numatytos e, sausio mėnesį. Toliau aštuntas mūsų darbo atvarkės punktas rekomendacijos Europos komisijai dėl dėrybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo. Pranešėja Alesija Marija Mauska. Ačiū. Labai trumpai. Tema jau buvo pristatyta ir Šiandieną trumpai pakomentuosiu pakeitimus. Prieš e, komentuodama pakeitimus norėčiau labai trumpai pateikti informacijos apie paskutinį dėrybų raundą dėl TIZA. Ir dėl tų sričių, kurios patenka į komiteto kompetenciją. Mes kalbame apie finansinės paslaugas, e, apie monopolijų teisės, apie naujas, novatyves paslaugas ir apie savarankišką reguliavimą. Skaidrumą. Skaidrumas ir e, finansiniai instrumentai buvo vienas iš diskusijų objektų ypač kai kalbame apie finansinių sektorių tarp valstybinius susitarimus. Būtina pateikti naujos informacijos dėl šios ryties, nes darybos tęsiasi. E, mes suvokiame ir žinome, kur link krypsta tos diskusijos. Taigi, pateikti pakeitimai 73 e, pakeitimai pateikia nuomonės patobulinimų. Iš jų 13 norit tekstą keisti iš esmės, o 13 e, pakeitimų jau e, buvo diskutuoti ankstesniuose šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Todėl jau buvo pasiektas tam tikras kompromisas. Taigi buvo dirbta dėl tų pakeitimų, kurie e, yra dėl tokių pagrindinių politinių aspektų. Frakcijos nori arba įtraukti, arba neįtraukti finansinės paslaugos į tizą susitarimą. Toliau prieiga prie rinkos, tai yra antra pakeitimų grupė ir trečia pakeitimų grupė, keitimasis informacija, dar kita pakeitimų grupė. Pasaulinės priekybos organizacijos e, darbotvarkė ir tiza susitarimas. Ir galiausiai e, prekybos paslaugomis e, susitarimas, kuris apimtų tarp valstybinę dimenciją. Jau praeitą mėnesį Strasbūrė mes e, at, pirmą kartą buvome susitikę ir bandėme išsiaiškinti, kaip e, dirbti toliau, kaip bendradarbiauti. Ta mūsų bendroji strategija ir mūsų sprendimai yra paprasti. Siekiame, kad mūsų pakeitimų skaičius būtų ribotas ir kad mes tos pakeitimus teiktume tik tai iš tos ryties, kuri patenka į komitetų kompetencijas. Buvo pateikta dešimt kompromisinių pakeitimų, kuriais buvo bandoma, kaip jau minėjau, atsižvelgti į visų frakcijų reikalavimus, pageidavimus. Taip pat mes prašome, kad būtų atsiusti ir tolimesni komentarai po to pirmojo e, šešėlinių pranešėjų susitikimo. Aš kreipiuosi, žinoma, į tas frakcijas, kurios e, tokių pakeitimų pateikti pageidauja. Norėčiau, kad jie būtų pateikti iki rydienos pietų ir taip e, mes turėtume parengę kaip įmanoma išsamesnius tekstus. Taigi dirbame tiek prie formos, tiek prie pakeitimų. Labai norime, kad e, tekstas būtų e, neilgas, nesikartojantis, Taigi daugiau neturiu ką pridurti dėl tų bendrų diskusijų. Ir aš pati, aišku, esu pasirengusi toliau tęsti diskusiją su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams EPP atstovė. Ačiū už suteiktą žodį. Pone Moska atvirai reagavo į mūsų pasiūlymus. Manau, kad pavyko pasiekti neblogų kompromisų per tokį trumpą laiką. PP vardu noriu pasakyti, kad pasiūlyti kompromisai iš esmės yra geri. Yra ir keletas probleminių. Juos paminėsiu šiek tiek vėliau. Kol kas dar neturime galutinės tų kompromisų versijos, galbūt juose dar atsiras pakeitimų. Taigi dabar labai greit peržvelgsiu kompromisus. Vis pirma, A kompromisas. Čia einama tinkama linkme, pasiūlymas įdomus, mes jam pritarėme. E, pritarėme visiems, įskaitant ir komisiją, ir taip pat matome, manome, kad reguliavimo arbitražas yra susijęs su tam tikra rizika. Toliau B kompromisas. Pirmoji jo dalis prieštarauja tam, kaip pastarosius dviejus metus vyko dėrybos. Ir iš tikrųjų jis taip pat prieštarauja ir C kompromisui, kuriame teisingai yra pasakyta, kad neturime iš naujo pradėti dėrybų dėl viso susitarimo struktūros. Dar viena pastaba. Gali kilti problemų dėl ES taisyklių ekstrateritorinio taikymo ES įmonių filialams užsienyje. Toliau C ir D kompromisai. Jų formuluotės tinkamos, tačiau sprendimą priimsime, kai pamatysime galutinę versiją. E kompromisas. Čia viskas gerai su PPO priedų ir finansinių paslaugų supratimu, išskyrus paskutinį sakinį, kuris iš tikrųjų prieštarauja visai pastraipai. F kompromisas. Manau, kad jo turinys yra geras, tačiau tie klausimai yra aptariami tiesa horizontaliajame skyriuje, kurio pavadinimas skaidrumas. Ir tai reiškia, kad tai taikoma visiems sektoriams. Mes pritarėme, kad ši nuostata liktų. G kompromisas. Mokesčių klausimai priklauso ekon kompetencijai, tačiau aptarę mokesčių problemą su kolegomis iš INTA komiteto, uh, Manome, kad e, reikėtų labai atsargiai vertinti kompromisą dėl mokesčių. Manome, kad jis gali sukelti tolesnių problemų dėrybose. Galėtume palikti tą kompromisą, bet turime e, kartu pripažinti, kad galutinį žodį čia tars INTA komitetas. H kompromisas. Jo pradžia yra subalansuota, tačiau turiu abejonių dėl tolesnio teksto. Kodėl PPO priedo formuluotės dėl finansinių paslaugų susijusių su e, duomenų srautais turi būti tobulinama. Kodėl to reikia? Tolesnis tekstas taip pat nėra labai geras ir EPP iš esmės prieštarauja priverstiniam lokalizavimui. Ir dar du pakeiti, kompromisai. Pirmiausia, į kompromisas. Manau, kad reikėtų patikslinti, kad pareiškimai apie įgaliojimus ir pasiūlymus dėl rinkos prieigos E, jau yra vieši. Tai yra paviešinta EPP prašymų. Ir toliau mm, J kompromisas. Jis yra tiesiog perkeltas iš INTA pranešimo mm, projekto, o ta formuluotė savo ruoštų perkelta iš rezoliucijos dėl TTIP. Dar kartą pabrėšiu, kad kol kas neturime galutinės kompromisų versijos. Labai tikiuosi, kad pranešėjai atsižvelgsi mūsų pastabas ir nekantriai laukiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū. Dabar Keis Winburn iš EKR šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už jos įtemptą darbą, siekiant kompromiso dėl pateiktų pakeitimų ir labai atsiprašau dėl to, kad negalėjau dalyvauti pastarajame posėdėje, kur buvo kalbama apie kompromisus. Aš visiškai pritariu šiam požiūriui, kad e, pakeitimai turi būti daromi tik tose sritise, kurios patenka į ekon kompetencijos sritį, kad mes galėtume daryti didelį poveikį ir nebūti ignoruojami, jeigu peržengsime savo kompetencijos ribas. Ir manau, kad yra uh, tam tikrus ryčių, kur mes tikrai galime patobulinti mm, nuomonę. Pavyzdžiui, GATS, dabartinės GATS nuostatos. Ten yra išlygų dėl finansinių paslaugų ir jos yra daromos tik tada, kai siekiame išsaugoti sek, finansų sektoriaus stabilumą ir ventisumą. Ir tai taikoma tik nedideliam skaičiui TISA partnerių. Bet aš manau, kad reikėtų tai trauk, taikyti visam TISA. Taip pat norėčiau pateikti įspėjimą dėl kompromiso dėl mokesčių. Aš suprantu, kad tai yra didelis parlamento politinis prioritetas, bet noriu paprašyti pranešėjos atsižvelgti į savo asmeninę patirtį INTA komitete ir galvoti, ar mokesčiams yra vieta tokiuose sutartise. Aš labai vertinu atliekamą BEPS darbą E, ir kitų tarptautinių organizacijų atliekama darbo mokesčių srityje, bet nemanau, kad apie tai reikėtų kalbėti šioje nuomonėje. Ačiū, Kei. E, liberalų nėra, dabar guė Metkafė. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju pranešėjai už jos atliktą darbą. Akivaizdu, kad užduotis nelengva yra keletas parengta kompromisų, kuriuos, kuriems mes galėtume pritarti su tam tikrais pakeitimais, tačiau yra kompromisų, kuriems negalime pritarti. Mm, kai kurie pakeitimai iš pirmo žvilgsnio atrodo, e, kad jais siekiama suartinti įvairias pozicijas, tačiau vis dėlto tarp frakcijų politinių požiūrių nuomonės kai kuriais klausimais labai smarkiai e, išsiskiria ir akivaizdu, kad nepaisant kompromisų nepasvyks pasiekti konsensuso visais klausimais. Mes pateiksime jums savo nuomonę dėl kiekvieno kompromiso. Pagrindinis e, dalykas, kuris mums kelia sunkumų, yra tai, kad priekybos dėrybose komisija vadovaujuosi tokiu suabsoliutintu požiūriu. Tuo, jo vadovaujasi ir kitos institucijos. Ir tisa turbūt yra mažiausiai viešai aptariamas susitarimas, turint galvoje, kad e, ki, kiti susitarimai buvo nušviesti daug plačiau, e, o šis e, susitarimas yra platesnis. Dėrybos dėl TTIP, dėl MTTP taip pat jau atsidūrė visuomenės akiratyje. Ir paprastai, kai tokie susitarimai e, tampa vieši, jie paprastai sukelia labai e, didelį susirūpinimą visuomenėje, pilietinėje visuomenėje. Ir e, Mm, Europos institucijų darbuotojai kartais dėl to nustemba, bet turiu pasakyti, kad didžioji dėrybų dalis vyko slapta už uždarų durų ir. O sprendimai, kurie priimami, turės poveikio visuomeniai. Taigi pasakysiu atvirai, kad iš tikrųjų nedaugam tiesa susitarime galiu pritarti, nes ten iš esmės, esantis, iš esmės ten esantis dalykai prieštarauja tam, ko siekia žmonės. Ir žinoma, mes tenksimės e, progresyviai ir teigiamai į visą tai pažiūrėti, bet stengsimės, kad e, patys žalingiausi, patiem, bent jau patiems žalingiausiems e, tisa elementams parlamentas pasipriešintų, darysime viską, kad liberalizavimo darbo tvarkė, kuri yra šio sutarimo centre, būtų kaip galima labiau apribota. Ačiū. Toliau Mikael Raimon žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ir mes norėtume padėkoti poniai Moska už nuomonės projektą, kai kuriems dalykams, ypač susijusiems su e, viešosiomis paslaugomis ir mokesčiais, galime pritarti, tačiau prieštaravime trims svarbiems dalykams. Visų pirma, mes e, e, pasisakome prieš neveikimo e, nuostatą. Kitas dalykas, nepritarėme požiūrį į finansinės paslaugas. Džiaugia, e, atsiprašau, apgailę staujame, kad ši e, nuomonės redakcija lik ir nespėja paskui TTIP susitarimą. Mm, manau, kad reikėtų papildomų e, prieigos prie rinkos įsipareigojimų ir finansinių paslaugų srityje. Mm, manau, kad čia nereikėtų eiti toliau, reikia bent jau laikytis to teksto, kuris buvo parengtas dėl TTIP. Toliau dėl reguliavimo, dėl išlygos susijusios su GATS, mes norėtume matyti griežtesnį tekstą. Ir mes jau esame jums nusiuntę papildomų. Mes jau esame jums nusiuntę savo e, pasiūlymų dėl šios išlygos. Dabar FDD frakcijos vardu Marko Cani. Mūsų šešėlinė pranešė norėjo atsiprašyti, kad jinai negali, negali dalyvauti, nes turi dalyvauti kito komiteto posėdį. Trumpai pabandysiu išsakyti mūsų poziciją. Mums neprimtina pra mes pasisakome u... Mūsų manimų nėra primtinas pranešėjos požiūris, jog reikia liberalizuoti e, finansinę rinką. Nuo 90-mečio Europos Sąjungoje toks liberalizavimas sukėlė daug žalos. Jau daugelį valstybių narių tas procesas teisės ir ta žala yra apčiuopiama, netenkamant darbo vietų ir ryškėja atskirtis, didėja nedarbas bei e, skurdas. Ta beje patvirtina ir didieji pasaulio ekonomistai, todėl šitas požiūris mūsų supratimu neprotingas. Taip pat pranešėja siūlo liberalizuoti finansinės paslaugas ir kad tai turėtų būti tizos prioritetas. Į tą procesą turėtų būti neįtrauktos visos e, suinteresuotos šalis. Ir mūsų manimo tai tiesiog prieštarauja dabar vykdomai ES finansiniai reformai ir kuri beje taip pat vyksta ir platesnėme kontekste, G20 kontekste tame globaliame krizės fone. Taigi, jeigu laikysime to požiūriu, yra pavojus sumenkinti tas diskusijas dėl finansinės reformos. Ir turiuomenėje ne tik apie bankų sektorius, bet e, turiuomenėje taip pat ir finansinių sandorių apmokestinimo e, diskusijas procesas juk jau yra prasidėjęs. Jam tada grėstų pavojus. Mūsų frakcija dar turi penkis pastebėjimus. Visų pirmiausia, reikia išsaugoti valstybių narių teisę reglamentuoti finansinės paslaugas savo šalyje. Žinoma, ES yra skirtingų nuomonių bet mūsų manimo reikia išlaikyti valstybių narių teisę šioje srityje. Kitas dalykas - finansinių paslaugų neįtraukimas į tisą susitarimą. Mūsų supratimu tai yra neblogas požiūris. Reikėtų tiesiog e, net konkrečiai nurodyti, kokiegi šiame susitarime yra tie finansiniai instrumentai, kurie yra teigiami, kurie yra neigiamai. Toliau dar buvo pasiūlytos išlygos. Kaip pastebėjo ir žaliųjų atstovas, mes norėtume atmesti e, valstybės neveikimo išlygos e, paminėtus atvejus. Mūsų manimų reikia atlikti e, poveikiai, poveikio vertinimą, kurį atliktų nepriklausomi ekspertai. Todėl prieš priimant sprendimus turime aiškiai suvokti, kokios gali būti pasiekmes, jeigu mes palaikysime tokio pobūdžio susitarimą. No asking... Ačiū daugiau kolegų. Nenoriu pasakyti, komisija taip pat ne pranešėja. Labai trumpai noriu padėkoti visiems už pasiūlymus, už padėką. Kaip paaiškėjo, yra nuomonių skirtumų dėl to, ar reikia įtraukti ar nereikia įtraukti į tizą susitarimą. Tikriausiai dėl to mums bus sunku susitarti. Kaip jau buvo sakyta šešėlinių pranešėjų susitinkime, aš puikiai suvokiu visų frakcijų įsakytas abejonės. Todėl suvokdama tuos nuomonių skirtumus dėl finansinių paslaugų įtraukimo arba ne, vis viena norėčiau, kad darbas tęstusi. Tęstusi, na bent jau dėl kitų e, aspektų nes e, kai kurioms jūsų abejonėms aš galiu net ir pritarti. Todėl tikiuosi, kad mes galėsime darbą tęsti. Dar noriu jūs pakviesti, siūsti savo komentarus iki rydienos, kad mes galėtume apsispręsti dėl to, tos galutinės teksto versijos iki kitos savaitės tą tekstą mes išplatytume iki kito šešėlinių pranešėjų e, posėdžio. Taigi turėtume tokiu būdu tą galutinį tekstą ir galėtume jau dėl jo diskutuoti toliau. Taigi šioje nuomonėje mes norime išsaugoti, išlaikyti tą e, bendrą mūsų kryptį, dėl kurios galėtume visi sutarti o taip pat mes taip prisidėtume prie INTA komiteto darbo, siūsdami žinę apie savo e, nuomonę, savo susirūpinimus, net jeigu ir tam tikrą prasme šitas darbas ir dubliuotųsi su intos kompetencijomis. Mes tiesiog norime pasinaudoti tą teisę, kurią turi parlamentas e, įsakyti savo nuomonę dėl vykstančių dėrybų ir kad e, parlamentas iš tiesų turi tą pareigą nuomonę išsakyti kaip įmanoma aiškiau ir netgi įtakoti tas dėrybas. O tai, mano supratimu, yra labai svarbu ne tik šių dėrybų kontekste, bet svarbu ir busimoms dėryboms. Nes mes tokiu būdu labiau įtrauktume visuomenę. Ähm, Labai ačiū. Norėjau pasakyti, kad balsuosime gruodžio pirmą. Inta komitetas balsuos e, gruodžio 10, taigi daug laiko neturime. O sausį svarstys šį klausimą plenarinė sesija. Dėkoju visiems už darbą po pietų susitiksime vėl.